Dear friends, ladies and gentlemen, good afternoon. Mane bičiuli ponios ir ponai, laba diena. Pradėkime posėdį. Galbūt per kelias minutės prisijungs ir daugiau kolegų, nes šis posėdis, manau, yra svarbus, tačiau pirmiausiai siūlau patvirtinti darbo tvarkę. Ji jums yra išdalinta. Jeigu daugiau komentarų neturite papildomų, tai galime patvirtinti darbo atvarkę. Komentarų nematau. Aišku, darbo atvarkės klausimas kiti klausimai. Dabar patvirtinkime praėjusio posėdžio, kuris vyko Liepos 22 dieną 2014 metų protokolą. Jis taip pat jums yra išdalintas. Jeigu Pastabų neturite, tuomet laikome posėdžio protokolą patvirtintų, komentarų pastabų nematau, labai ačiū. Trečias klausimas, pirmininko pranešimai, turiu tik vieną, bet labai svarbu. Spalio 6 ir 7 dienos komiteto posėdžiai atšaukiami dėl akivaizdžios ir labai svarbios priežasties vyks uh, kandidatų komisijos narius klausimai mūsų komitetui. Tai reiškia, kad klausimai vyks keturias dienas, pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį ir dar kitą savaitę, pirmadienį ir antradienį. Taigi šešios klausimų dienos iš viso ir kai kurie klausimai vyks tik mūsų komitete, kiti kartu su kitais komitetais, tačiau mes esame pagrindinis komitetas per visus šios klausimus ir mes teiksime atitinkamą atitinkamus pasiūlymus dėl kandidatų įvertinimo. Taigi mums tenka didžiulė atsakomybė. Prašau tą turėtų minėję, mūsų per artimiausias dešimt dienų laukia labai daug darbų. Dar vienas dalykas. Mes taip pat dalyvaujame trijose kitose klausimuose, kaip e, papildomas komitetas, Tai reiškia, kad mūsų atstovai turės tose klausimuose dalyvauti ir turbūt jie taip pat dalyvaus rengiant vertinimo laiškus. Taigi iš viso tokių klausimų bus devini. Taigi dar kartą pakartoju, vietoj spalio 6-7 dienos įprastinių komiteto posėdžių dalyvausime devyniose klausimuose ir atsakingas komitetas, pagrindinis komitetas, mes esame šešiuose klausimuose ir trijose dalyvaujame kaip papildomas. Ketvirtas darbuotojas klausimas - pramonės ir kosmoso politika, tai yra ketvirtasis darbuotojas klausimas. Išklausysime dabar komisijos narę Nelį Firočią. Prezentacijos, sveiki atvykę, komisijos narė. Pirmą kartą sustikome Liepos mėnesį, prieš 2,5 mėnesio. Per klausimus jūsų kandidatūros, tiesą sakant, ir Per artimiausias dvi savaitės dar šešis tokius mažiausiai turėsime, tačiau dabar padėtis jau kitokia. Jūs atstovaujate komisijai, kadangi esate atsakingas už pramonę, konkurencingumą ir kosmoso politiką. Mums labai rūpi Galilėjo programa. Ši programa yra labai svarbi, nes per pastarąjį komiteto posėdį buvo iškelta nemažai klausimų, taip pat smulkaus verslo aktas mums rūpi ir metinė konkurencingumo ataskaita. Aišku, visi klausimai svarbus ir e, žinome, jeigu dar kas nors siūlytumėte kitų temų, galite tą padaryti visiškai savo nuožiūrą, tačiau bendrai vertinant turbūt šios trys temos mums yra svarbiausios, taigi prašau jūsų komisijos narys savo įžanginėje kalboje tarti keletą žodžių apie šias tris sritis. Turime uh, Valandą laiko numatė šiam darbo atvarkės klausimui ir prašau jūsų komisijos nary dabar tarti žodį įžangai. Ačiū ponė pirmininkė, gerbėme įtre komiteto nariai, dėkoju Jums už kvietimą atvykti į komiteto posėdį ir būti dialogo tarp mūsų abiejų institucijų dalimi. Kaip ir ponas Buzekas jau teisingai e, minėjo ar nuspėjo, savo kalboje susitelksiu ties esminiais keliais dalykais jums rūpimais. Nuo konkurencingumo pereisiu prie smulkio verslo akto ir pabaigoje savo pranešimo. Dar taip pat pakalbėsiu ir apie Galilėjo programą. metinė konkurencingumo ataskaita. Tikrai džiugu, kad turiu šiandieną galimybę pristatyti abiejų ataskaitų pagrindinius rezultatus. Jos buvo patvirtintos komisijos rugsėjo 11 dieną ir dabar jau skaičiuojame trečius metus, kai komisija ėmėsi renkti šias ataskaitas. Aš be abejo susitelksiu tik e, ties esminiais punktais, nes su ataskaitomis galite patys susipažinti. Jeigu norite, galite visa, visus tekstus gauti ir perskaityti. Na ir dabar kokios pagrindinės žinutės, išvados susijusios su ataskaitomis. Manyčiau, kad turinys tikrai esmingai papildo metinę augimo apžvalgą ir taip pat Europos semestrą, šiuos dokumentus. Taigi reikėtų visus tekstus vertinti vienam kontekste. Pirmiausia, kokia svarbi žinia. Daugiau investicijų reikia mūsų ekonomikai, nes investicijų lygis išlieka gana žemės, o norint paskatinti ekonominį augimą, reikia būtinai investicijų, reikia paskatinti paklausos pusę, didinti konkurencingumą mūsų. Taip pat investicijos reikalingos reikia pabrėžti tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje. Augimui reikia investicijų, o investicijų, investicijoms savo ruoštų reikalingas kapitalas. Deja, kiek matome iš publikuoto teksto, vis dar sunku daugelį valstybių narių turėti tinkamą prieigą prie kapitalo šaltinių, finansavimo šaltinių daugeliu įmonių ir vis dar nemažai skirtumų egzistuoja ES viduje tarp valstybių narių skirtingų, bet taip pat ir skiriasi ir dydis įmonių, kurios prašo finansavimų, kurios ieško kapitalų. Ir ypatinga padėtis čia be abejo yra mažųjų ir vidutinių įmonių. Mes tengiamės tą problemą spręsti ne tik tokiomis svarbiomis priemonėmis kaip bankų sąjunga kuriama sklandžiai veikianti, bet taip pat ir įvesdami programą, kurią siekiame paremti smulkų, verslui, smulkų ir vidutinį verslą. Kalbu apie kosmę programą, kuria, priemonę, kurią siekiama palengvinti finansavimo paieškas įmonėms. Trečioji žinia turėtumėm tęsti toliau darbus ties inovacijų kūrimu. Be abejo, taip pat ir komercinis aspektas mokslinių tyrimų neturėtų būti užmirštas. Inovacijos reikalingos, ypač turint galvoje mažasias ir vidutinės įmonės. Čia Horizontas 2020 programa vykdoma šitam kontekste siekiama, kad būtų kuriama kiek daugiau inovacijų ir valstybės narės pačios e, norime, kad skatintų inovacijų dėgymą, kas savo ruoštų pastarnauja ekonominiam augimui. E, ketvirtas elementas išplaukiantis iš šių ataskaitų yra e, energetiko, su energetika susiję kaštai. Dauguma valstybių narių ES e, moka tikrai daug už energiją tiekiamą. moka e, saliginai daug palyginti su konkurentais už ES ribų. Dėl išaugusių mokesčių 2010-2013 metais kainos išaugo, taigi reikia toliau investuoti į išmaniuosius tinklus, į energijos vartojimo efektyvumo priemonės ir stengtis geriau paskirstyti energiją, energetikos šaltinius. Dar kita mintis išplaukianti iš ataskaitų yra ta, jog norime sukurti įmonėms gerą prieigą prie įvairių rinkų. Ne tik savo viduje, ne tik valstybėse narėse ir Europos Sąjungoje, bet taip pat reikėtų siekti, kad įmonės aktyviai įsitrauktų ir į veiklą pasauliniu lygiu. Konkurencingumas mūsų įmonių, nepaisant e, ištikusios krizės, iš esmės išliko neblogas, tačiau vis dar yra ženklų, kad ypač MVI susiduria su kliūtimis bandydamos įsitraukti į užsienio rinkas. Na ir dar viena žinutė, tikriausiai nieko nauja, jau esate nekartą girdėję apie tai, kad vis dar reikia siekti geresnio reglamentavimo, mažinti biurokratinę naštą ir reformuoti viešąjį sektorių. Tokios yra vienareikšmės išvados, kurios išplaukia. Ten, kur yra sklandžiai veikiantis viešasis sektorius, kur mažiau biurokratinės e, naštos įmonės patiria, ten įmonėms sekasi geriau dirbti atitinkamai. Ir jau galiu ir apibendrinti tai, kas susijęs su konkurencingumo ataskaitomis. Reikia pasakyti, kad konkurencingumas mūsų neblogas, tačiau galėtų būti situacija ir dar geresnė. Na, o valstybių narių situacija be abejo įvairuoja, taigi reikia siekti ir kad situacija būtų vienodesnė įvairiose regionuose. Ir komisija be abejo visomis išgalėmis rems valstybių narių dedamas pastangas į tai. Be kita ko, aiškus, per Europos semestro procesą. Pirmininkas Buzekas taip pat minėjo ir smulkiojo verslo aktą. Kelios pastabos dėl jo. komisijos išplėtota strategija, kurią paremtė, paremė taryba ir parlamentas, numatė didinti augimą, skatinti augimą būtent per mažasias ir vidutinės įmonės. Ir džiugu, kad galiu pasakyti, jog ir naujosios kadencijos komisijos programoje į mažasias ir vidutinės įmonės tinkamai bus atsižvelgta ir joms skiriamas deramas dėmesys. Be smulkio verslo akto yra dar siūlomos ir kitos priemonės sustiprinsiančios MVI veiklą. Nuo tada, kai 2008 metais e, smulkio verslo aktas buvo patvirtintas ir 11 metais peržiūrėtas tiek nacionaliniu, tiek sąjungos lygmeniu, buvo imtas įvairių priemonių valstybės narės jų ėmėsi ir taip pat pat Europos Sąjunga siekdamos įgyvendinti tai, kas numatyta smulkio verslo akte. Kas paminėtina, kalbant apie sąjungos lygmenį, yra keletas e, svarbių dalykų. Pirmiausia, e, uždalstų mokėjimų direktyva, ji jau gana tinkamai gyvendinta valstybėse narėse, daugumoje jų. E, MVI testas vadinamasis, mes visuomet pagal šį kriterijų peržiūrime savo siūlomus teisės aktus. Na ir aišku, e, viešųjų pirkimų taisyklės, kur stengiamės palengvinti MBI prieigą prie jų. E, Būsimoji komisija rengs, gal, parengs galbūt ir naują dar vieną smulkio verslo aktą, pradės konsultacijas dėl jo, pradėjo konsultacijas dėl jo prieš porą dienų. Taigi procesas pradėtas ir tikiuosi, kad sulauksime visos šūsnės pasiūlymų ir rekomendacijų, kaip smulkio verslo aktą paversti dar veiksmingesnę priemonę ir veiksmingesnė pagalba MVI. Na ir paskutinis aspektas, apie kurį užsiminė ir pirmininkas Buzekas, yra Galilėjo programa. Esu įsitikinęs, kad jums visiems įdomu su, sužinoti, kokia yra naujausia situacija. Nuo tada, kai pradėta Galilėjo programa, aš netrukus prie tos temos pereisiu. Ir tikriausiai net nereikia daug kalbėti apie strateginę reikšmę Galilėjo programos, apie būtinybę ES turėti savo e, palidovinę navigacijos sistemą. Europos parlamentas pritarė programos turiniui, e, taip pat pritardamas ir reikiamam lėšų kiekiui, kuris numatytas biudžete dabartinėme Yra numatyti reikalingi teisės aktai susijęs su programos valdymu ir taip pat, dar ko reikėtų nepamiršti, kitas svarbus elementas. Parlamentas pabrėžė labai aiškiai būtinybę toliau plėtoti Galilėjo e, prietaikas. Mes be abejo tikimės, kad e, praeitie parodyta parama ir toliau išliks. O dabar tiesiog priminsiu keletą faktų. Pirmą kartą Galilėjo visi pajėgumai paleisti buvo e, Prancūzijos Gvinėjoje, Gujanoje. Ir tai įvyko po to, kai dalimis keliais etapais buvo išplėtota programa skirta mūsų palidovams paleisti. Deja, kaip žinote, tikriausiai puikiai kelios valandos po to, kai palidovai pradėjo darbą, paaiškėjo, kad, kad jie buvo paleisti ne į tą orbitą. Ir Tai buvo 23 tūkstančių kilometrų aukštyje. Toji orbita 56 laipsniai nuo ekvatoriaus. Tačiau nutiko taip, kad žemesnėme aukštyje palidovai atsidūrė 13 tūkstančių kilometrų tada informavau pirmininką Buzeką apie naujausius duomenis, įrodančius, kad iš tiesų palidovai atsidūrė netose orbitose, todėl mes nedelsdami nutarėme informuoti parlamentą, išsintėme tą raštą ir dabar imamės dviejopo metodo darbo toliau. Be abejo, norime ištirti visapusiškai incidentą, nes reikia žinoti, kas nutiko ir kodėl taip nutiko tam, kad galėtumėm išvengti panašių incidentų įvykių ateityje. Ir tuo pat metu mėginame vertinti abiejų palidovų darbą, nepaisant to, kad jie atsidūrė ne, tos, ne toje orbitoje, Tiesiog įvertinsime dabartinę poziciją, ar galima juos vis tiek panaudoti ir kokiems tikslams. Norint ištirti pirminės priežastis šios problemos, komisija e, pradėjo platų konsultacijų procesą e, su kosmoso agentūra Europos e, bendradarbiaujame su kitomis atitinkamomis tarnybomis. Mūsų ekspertai vyko į Maskvą, susitiko su šioje šalyje dirbančiais specialistais ir toji nepriklausoma tyrimo komisija parengė savo išvadas. Aš nenoriu dabar išsiplėsti ties jomis, tačiau buvo konstatuota, kad trečioje fazėje tikriausiai įvyko klaida Ir tikriausiai toji problema yra mechaninio pobūdžio. Reikės dar be abejo ir toliau leisti komisijai tyrimo dirbti, kad, kad turėtume visus duomenis apie incidentą iki lapkričio pabaigos. Ji dar dirbs ir pateiks tolesnės savo išvadas. Europos kosmoso agentūra, taip pat dirbate šiais klausimais, šiais klausimais. Generalinis jos direktorius man patvirtino, kad e, palidovų veikla yra kontroliuojama, jie siunčia signalus, su jais yra komunikuojama. Ir tikėtinas scenarius dabar yra tiesiog dalinai pakoreguoti tą bitą. Aišku, sunku jau ir beveik neįmanoma į mūsų pasirinktą orbitą dabar perkelti palidovus. Tačiau manome, kad ištyrus dar plačiau incidentą bus aišku, kaip galėsime juos papildomai panaudoti kokioje kitoje orbitoje. Galbūt. Ir užbaigdamas galiu pasakyti, kad e, vis dar pasitikime Galilėjo programą ir pasitikime savimi, jog galime sklandžiai tęsti toliau kartu su Europos kosmoso agentūra planuosime tolesnius paleidimus. Palidovų negaliu Jums pasakyti jokių dabar terminų, datų konkrečių, Tačiau jau dabar galiu paminėti, kad su Arian pasirašėme sustarimą dėl trijų dar tolesnių paleidimų. Taigi, jeigu reikės priimti atitinkamą sprendimą, ar rinkti sojus, ar Europinę paleidimo sistemą, tikrai turėsime galimybę tą padaryti. Ačiū komisijos nariui. Dabar politinių frakcijų nariai nori pasisakyti, jam skirsime po dvi minutės, o paskui pasisakymai savo ruoštų. Ponas yra dvi minutės. Ponas Šelės, LP frakcijos vardu, tris klausimus turiu. Komisijos nori dėl ateities jau 8,9 milijardus eurų skolų esame sukaupę iš septintosios daugiametės finansinės programos. Ir dabar vėl siūloma taryboje sumažinti šiai programai finansavimą mažiau 12 procentų. Kaip Jūs vertintumėte šios programos gyvenimo galimybės atsižvelgiant į biudžeto apkarpimus? Kitas klausimas e, e, susijęs su kompetencijų atsakomybės ryčių perskirstimu. Anksčiau priklausė šis rytis jūsų generaliniam direktoratui, dabar bus perkeliama už transportą atsakingam komisijos nariui. Ką galėtumėte prognozuoti, e, kaip pasikeis situacija, kuomet ši atsakomybės rytis bus perkelta transporto generaliniam direktoratui? Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti komisijos narį, padėkoti jam. Jisai per keletą mėnesių iš tikrųjų nuveikė didelį darbą ir jo padarytą darbą toliau galės tęsti e, naujasis komisaras. Ir tuo būdu bus užtikrintas normalus testinumas. Aš manau, kad e, tas pristatyta studija yra svarbi ir labai svarbu, kad buvo pristatytos e, priemonės įgyventas pastaraisiais metais, e, ne tik tai bardo sistema, taip pat e, nurodytos ir tam tikros e, darbo gairės ir tai susiję su mūsų darbo galimybėmis. Noriu pasakyti štai ką. Mes konstatavome, kad dažnai iškylant problemams su įmonėms ir turint omenyje, kad 20 procentų norime, kad e, gamybos pramonė sudarytų, tai nesame tinkamai priartėję prie to tikslo. Ir man atrodo, kad e, iškylančios problemos pačios nekyla įmonių viduje, jos kyla kitoje plotmėje. Question, um, Mr. Ačiū žodis ponui Hankeriui taip pat mūsų komiteto vicepirmininkui. Dvi su pusę minutės jums skirimas. Tos jūsų pastabos mm, dabar pridės man papildomų sekundžių. Tikiuosi, kad komisija ir toliau mūsų ateitie reguliariai informuos apie šio projekto gyvenimo eigą. Jūsų pranešime mane suintrigavo informacija, kad jūs deratės su rusais, su europiečiais, tačiau žiniasklaida praneša, kad e, viena Izraelio įmonė pasiūlė palidovą perkelti į tinkamą orbitą. Mano klausimas yra, ar bandome bendradarbiauti taip pat ir su amerikiečiais, siekdami šią problemą spręsti, ar tik tai ieškome europiečių ir rusų pagalbos. Ačiū Jūs labai. Taupiai pakalbėjote, ponas Teličką dabar. Jeigu leisite, kalbėsiu vėliau, dabar perduosiu žodį kolegai koro. Jeigu neprieštraujate pirmininkę, noriu ponui Neliferočiui padėkoti už pristatymą. Noriu užduoti klausimą apie Galilėjo programą. Minėjote, kad Europos parlamentas pritarė finansavimo apimtims. Ar tikrai e, jums nėra jokio reikalo nuolat pabrėžti kad ta prietaika turi būti nuolat tobulinama, taigi esame labai nusivylę tų dviejų palidovų praradimu. Galbūt galėtumėte mus informuoti apie finansinį šio praradimo poveikį, kiek pinigų mes praradome ir kokius padarinius pajus dėl to visa programa. Galbūt rasime ko pakeisti šios du palidovus, tačiau aš manau, kad bus dar ir papildomų poveikio, taigi e, ar galėtumėte apie informuoti? Ačiū. Dabar panas Silikatis guoja frakcijos vardą. Pone komisijos nariai, Pirmą klausimą norėčiau užduoti apie programos finansavimą ir paramą smulkiajam verslui. Jūs teisingai paminėjote, kad e, šias rytė reikia daugiau investicijų, tačiau atsižvelgiant į tai, kad e, smulkaus verslo paramos programos 2015 metų biudžete yra mažinamos. Tai aš iš jūsų kalbos nieko konkretaus negirdėjau. Uh, apie šių programų finansavimo didinimus ir galimybę smulkiam verslui aktyviau dalyvauti tokių projektų gyvendinime. Verta pabrėžti, kad smulkiam verslui labai sunku gauti finansavimą savo veiklai. Kies klausimus apie palidovus, nepriklausomai nuo jūsų minėtų tyrimų eigos, kaip turėtume kokiu veiksmu imtis ateityje, kad e, nepasikartotų tokie atvejai su netinkamai panaudotais palidovais. Kiek man yra žinoma, tokių palidovų iš viso numatoma paleisti 20 ir čia, atsižvelgiant į krizę, kyla klausimų, ar tai yra reikalinga ir naudinga, turint omenyje visą likščiolinę patirtį, kurią sukaupėme leidžiant palidovus. Ši programa yra labai plataus masto ir ji praris labai daug pinigų, kurios būtų galima panaudoti finansuojant kitas naudingesnės piliečiams programas. Labai ačiū, kitas kalbėtojas yra ponas Helmeris, ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariai Feročiui už pristatymą. Man labai rūpi konkurencingumo dalis. Ta pagrindinė problema, kurią identifikavo komisijos narys, yra energijos išteklių kainos ir visiškai pritariu jūsų teiginiui, kars nuo karto man malonu tą daryti, tai yra viena iš didžiausių problemų Europos konkurencingumui skatinti. Jūs tačiau nepaminėjote pagrindinės priežasties, kodėl energijos išteklių kainos yra tokios didelės Europai. Tai yra tikslingi politiniai sprendimai, kurie priimami skiriuose valstybėse narėse ir aš noriu čia pažerti kritikos taip pat ir Britų vyriausybei, tačiau Iš esmės ES politika yra nukreipta į energijos e, išteklių kainų kilimą ir būtent dėl to komisijos narys e, Tingeris e, pareiškė, kad mes negalime daugiau savo leisti Europinės kovos su klimato kaita politikos ir komisijos narys Tajans baigins kadenciją teigia, kad mes rengiame katastrofą Europos pramoniai, taigi reikia radikalių veiksmų, kuriuo aš nematau. Jūs kalbate apie investicijas. Investicijos turėtų ateiti iš privataus sektoriaus į viešą sektorių. Jeigu investicijos ateina iš viešojo sektoriaus, jos vadinamos paskalomis ir ai, turbūt tiksta su tuo, kad mes Europoje jau pakankamai daug prisiskolinome, taigi gal geriau nebesiskolinti, jeigu investicijos ateina iš privataus sektoriaus, tai grįžtume prie to, nuo ko pradėjau. Kodėl didelė tarptautinė kompanija turėtų pasirinkti investuoti Europoje, kuomet energijos išteklių kainos tokios didelės, kai gali investuoti Amerikoje, kadangi ten dujų kainos yra labai žemos Kinė, Indija. Taip pat energijos ištekliai kainuoja mažiau, taigi mes turėtume pradėti rimtai imtis konkurencingumo klausimo. Ir e, mes tikrai negalėsime spręsti dabartinių problemų, konservuodami truputėlį energijos ten ar šiandien. Mes turime kalbėti apie didelio masto uh, E, problemą susijusią su energetika, tai yra ekologiškumo ir energijos žalimo politika, turime ją pakeisti. Ponas Schaufhauseris, neprisijungusiųjų vardu. Euh, ma question porte uniquement sur la question des lanceurs. Ces lanceurs sont une coopération réussie. Kalbant euh, apie paleidimo sistemas. Tai yra bendradarbiavimo su Rusija rezultatas. Ar jūs e, galit paminėti kokiu nors alternatyviniu variantu, jūs neminėjot, ir ar yra alternatyvų rusiškai technologijai, ar vis dėlto čia yra dar viena nauja priklausomybės nuo Rusijos forma. Ačiū. Labai ačiū. Prašom komisijos neatsakyti į pirmosius klausimus. Ačiū, pana pirmininkė. Ponas Helmeris, jeigu teisingai įsidėmėjau pavardę, paklausė dėl diskusijų susijusių su kitų metų biudžetu, vykstančiomis darybomis ir diskusijomis. Esu apie jas informuota, žinau, kada reikia derantis tarp tarybos ir parlamento rasti sprendimą dėl šių metų taisomojo biudžeto projekto. Kiek žinau, ši situacija neturėtų įtakoti galėjo programos finansavimo tiesiogiai. Jeigu galėčiau šiek tiek daugiau informacijos jums apie tai pateikti, atsakydamas į kitą klausimą apie finansavimą šiuo metu finansavimas daugiametėje finansinėje programoje Galilėjo programai, kaip ir kitoms ES kosmoso programoms, yra pakankamai tvirtas ir solidus. Šiuo metu jokių rimtesnių grėsmių šių strateginių ES projektų finansavimo neižvelgiu. Žinoma, Jau buvau preliminariai susitikęs su komisijos nariu Šepčiovičiumi. Šį rytą ilgai svarstėme klausimus, kuriuos turėsime kartu nagrinėti pereinamojų laikotarpių. Jis puikiai suvokia padėties sudėtingumą. Pirmasis klausimas, kurį reikės nuspręsti, ir dėl ko reikia susitarti tarp dabartinės ir būsimos komisijos, tai yra būsimi e, programos įgyvendinimo veiksmai e, labiau, o ne pats finansavimas ir tuos dalykus mes įsiaiškinsime tarpusavėje su komisijos nariu Šefčiovičiumi. Pone Toje, dėja, negalėjo savo pastabų baigti užduodamą klausimą, tai galbūt asmeniškai galėsiu jai daugiau atsakyti, jeigu man tą klausimą užduos. Taigi dabar perėsiu prie kito klausimo, kurį panas Henkelis uždavė. Taip, mes žinome, apie žiniasklaidos e, pateiktą informaciją apie tą Izraelio įmonę, kol kas dar nežinau, kas tai yra, ar tai agentūra, ar tai yra bendrovė, kažkas kito. Europos kosmoso agentūra užmesgė ryšius su, su šia bendrovė, kad įsiaiškintų ketinimų rimtumą. Aš e, kalbėdamas su e, kosmoso agentūros generaliniu direktoriumi nesidariau įspūdžio, kad agentūra rimtai šį pasiūlymą vertina. <clears throat> Mes e, siekime įsiversti savo pastangomis, tačiau taip pat glaudžiai bendrabiavame su vykdomosiomis agentūromis, su, su kosmoso agentūra, taip pat su Ariane agentūra ir mes manome, kad tie du palidovai, kurie net ir nebuvo išvesti į tą orbitą, kurią buvo numatyti jūs išvesti, pat galės būti panaudojami ateityje ir būti naudingi. Kitas klausimas e, buvo susijęs su uh, programos pritaikymu ir sąnaudomis e, dėl pritaikymo esu tikras, kad parlamentas ir taryba gaus gertilukų komisijos pasiūlymą, ne šios sovieties komisijos, nes šiuo metu esame ankstyvų apmąstymų etape ir vėliau mums prireiks tam tikrų teisėkuros priemonių tam, kad galėtume pasitelkę galėjo programą siūlyti tam tikras paslaugas, ar tai bus direktyva, reglamentas, ar kažkas teisiškai privalomo, ar tik tai kaip e, e, tam tikros iniciatyvos ar paskatos kol kas dar yra svarstama, tačiau greitai laiku pasiūlymas bus pateiktas. Kalbant apie sąnaudas, mes apskaičiuojame palido, palidovo vieno palidimo kaštus, kuris siekia 150 milijonų eurų, 70 milijonų skiriama pačiam e, paleidimo procesui e, raketai nešėjai, o 70 milijonų kainuoja pats palidovas. Jeigu darytume išvadą, kad paleidimas nenusisekė, kas šiuo atveju nėra tiesa, tai Iš viso, turint omenyje, kad įgyvenus galėjo projektą, nu, kosmoso erdvėje bus 30 palidovų, tai šeši iš jų yra, šešiems iš jų yra numatytas atsarginių palidovų vaidmuo ir tas e, dalinis incidentas nesukels papildomų išlaidų. Kitas klausimas, kurį uždavė ponas Siklijotis, kaip išvengti panašių klaidų pasikartojama ateityje. Mums e, labai svarbu jų išvengti, mes komisijoje atliekame atitinkamą tyrimą ir siekiame e, kuo glaudžiau bendradarbiauti su e, Rusijos pusė, kad įsiaiškintume, kokiu klaidu buvo padaryta, kokiu reikėtų papildomų priemonių imtis, kad jos nepasikartotų, paleidžiant kitus palidovus, tačiau mes pasirašėme sutartį su Ariane 5 ir pagal šį kontraktą bus e, naudojama nauja patobulinta Ariane 5 raketa, kuri išvesi orbitą 5 palydovus vienu metu. Ir e, Galbūt nuo kitų metų pavasario mes nustosime bendrabiauti su Sojus ir pereisime prie europinių, visiškai europinių paleidimo įrenginių. Pons Elmeris uždavė sėtingą klausimą susijusiu su energijos išteklių kainomis. Pritariu jūsų minčiai, galbūt ne visiškai. Mes dedame visus įmanomas pastangas, kad sumažintume per didelių energijos išteklių kainų poveikį mūsų verslui, mūsų ekonomikai. Vadovų taryba galbūt greitų laikų spalio mėnesį priims atitinkamus sprendimus, patvirtins naujus tikslus laikotarpį po 2020 metų, tvirtindama energijos ir klimato kaitos paketą atsižvelgdami būtinybę išlaikyti mūsų pramonės ekonomikos konkurencingumą ir imtis tam tikrų saugos priemonių. Pažanga, kuri yra daroma energetikos srityje, yra puikiai žinome. Po to sustiksite šiandien dar su komisijos nariu Oettingeriu. Jums daugiau apie tai papasakos. Galiu tik jums pasakyti, kad nustatydami politinius tikslus energetikos rytėje mes visiškai atsižvelgiame taip pat ir į aplinkos poreikius bei pramonės įmonių poreikius. Paskutinį klausimą uždavė ponas Schaffhauseris. Kada mes turime priklausyti nuo Rusijos technologijų, paleisdami į orbitą savo palidovus, atsakymas yra pakankamai paprastas. Deja, tuo metu, kai palidovai buvo paleidinėjami, vienintelis įmanomas e, e, rinkoje esantis paleidėjas buvo Sojus. Mes svarstėme galimybę pasinaudoti trijų e, įmonių paslaugomis vėga buvo per mažas tuo metu, negalėjo mūsų palidovų išvesti orbitą, Ariane 5 buvo per didelė raketa, taigi vienintelis tinkamiausias e, paleidėjas buvo Sojus ir e, Sojus e, per pastarusius 20 metų į orbitą Sojus sistema buvo sėkmingai iškelta 98 procentai visų palidovų. Ačiū komisijos nariui. Penki kolegos dar užsiregistravo klausti. Turėtume baigti šią dalį po 4.10, taigi 90 sekundžių kiekvienam iš jūsų. Pirmas klaus kolega Marinesku. Domnule komisar. Dėkuoju, ponė komisijos nariai. Jūs minėjote kai kuriuos incidentus, kurių, kurių gali pasitaikyti. Labai svarbu, kad e, tie tyrimai, kuriuos jūs vykdote, e, baigtųsi konkrečiais rezultatais, tuomet mes e, žinotume, ką daryti ateityje. Kitaip sakant, programa Galilėjo turi būti toliau įgyvendinama. Ir mes turime žinoti, kokia turi būti mūsų pozicija dėl busimųjų palidovų, kurie bus e, paleisti. Ir ar tikrai paleidimo terminų bus laikomasi. Toliau. Egnos. Dėl Egnos buvo prašoma išplėtimo į visą ES e, teritoriją. Tad norėčiau paklausti, kaip yra dėl, dėl šio aspekto. Ponas Salinį toliau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš e, norėčiau paliesti tokį aspektą, kuris tiesiog nesusijęs su e, komisijos nario kompetencija. Jūs e, kalbėjote apie mažas ir vidutinės įmonės ir aš norėčiau paliesti šį aspektą, todėl kad politiniu požiūriu tai yra relevantiškas dalykas. Vienas viena iš e, didžiausių problemų mažoms ir vidutinėms įmonėms yra e, valstybės kišimėsis į ekonomikos sektorių. Tuo tarpu valstybės kišasi, ki, kišasi dar labai daug ir, ir politikai kišasi į ekonomiką ir tai nepadeda mažoms ir vidutinėms įmonėms ir e, galų gale mažos ir vidutinės įmonės uh, daug sunkiau verčiasi dėl to finansiškai. Valstybė turi turėti savo pramonės politiką ir turi tinkamai suprasti, kaip reikia valdyti ekonomiką. Ir ekonomikos valdymas turi būti patikėtas tiems, kas geriausiai gali valdyti ekonomiką. Tai yra mažos ir vidutinės įmonės pačios turi turėti galimybę e, atlikti atitinkamą valdymą. Ir aš E, pats esu dirbęs tame sektoriuje ir aš manau, kad ir Europoje, ir Italijoje turi būti einama šituo keliu. E, Madam Sander. Ačiū toliau, ponė Sander. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mano klausimas yra susijęs su mano kolegos, ką tik pateiktų klausimų, tai yra su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis. Pone komisijos nary, jūs priminėte pastangas, kurios buvo dedamos siekiant padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms, kadangi tos įmonės turi labai didelį užimtumo potencialą. Jūs kalbėjote apie inovacijų remimą, apie prieigą prie finansavimo, prie viešųjų pirkimų, kalbėjote apie supaprastinimą, tačiau vieno aspekto nepaminėjote. Mano akimis žiūrint, tas aspektas yra svarbus. Tai yra prieiga prie naujų technologijų ir jų naudojimas mažose ir vidutinėse įmonėse. Aš manau, kad e, turint omenyje užimtumo potencialą, mažos ir vidutinės įmonės iš vienos pusės, skaitmeninių technologijų naudojimas iš kitos pusės, kombinuojant abu šitos e, dalykus, e, mes galime labai sustiprinti savo konkurencingumą. Dėkoju, poniai Sandar. Toliau ponas Telička. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Pradėsiu pirmiausia nuo Galilėjo programos ir kalbu konkrečiai apie finansavimą. E, sakėte, kad e, problema susijusi su mechaninė, e, mechaniniais aspektais. Kaip toliau spręsis tas klausimas, ar bus įmanomas suvaldyti situaciją vėliau ir dėl to, ką sakėte apie investicijas tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje. Jos aktualios ir tikrai tam pritariu. Tačiau manau, jog turint galvoje prieigą prie finansavimo šaltinių yra dar neišnaudotų galimybių tikriausiai, nes, nes reikia tiesiog ir kurti deramą aplinką, kad užsienio tiesioginės investicijos, pavyzdžiui, mus pasiektų. Taigi, ką ketinate nuveikti šioje E, srityje. E, ir taip pat, matyt, sutiksime visi su tuo, kad reikia dirbti veiksmingiau ir tiesiog tinkamiau panaudoti lėšas iš įvairiausių ES fondų ir programų, stebėti rezultatus, fiksuoti rezultatus, juos matuoti, ar tikrai mes pasiekėme e, reikiamą inovacijų kūrimo lygį. Tai tiek turiu klausimų. Ačiū. Tai bus jau kalbėtojų sąrašo pabaiga. Ar dar bus norinčių pasisakyti? Press the box. Yeah. <clears throat> Now that Galileo is either in a... Galileo e, programa, Galileo e, palidovai panašu, kad e, negali dabar tinkamai veikti, tačiau ar galėsime Galilėjo programa pasinaudoti, tais palidovais pasinaudoti, pavyzdžiui, stebint automobilius ES piliečių paskleidusius po visą ES, kur nors norėdami surinkti tinkamai mokesčius už juos. Kaip Kaip vertinate be to sritį, kurioje dirbate, ar nereikėtų iš tikrųjų verslui palikti šio realo veiklos, o ne kalbėti apie pramonę ir konkurencingumą. Okay. Mrs. Griffin. Mrs. Griffin? Yeah, Mrs. Griffin. Shall I start? Uh, shall I just start? Uh, yeah, okay. Sorry. Uh, th thank you, yeah, Chair. Okay. Uh, thank you, Commissioner. Uh, Theresa Griffin. Pone Griffin, ačiū, pone pirmininkė, ačiū, gerbiamas komisijos nariai. Uh, mažas ir vidutinės įmonės neretai kartu yra suplakamos į vieną, tačiau visgi e, jų vaidmuo yra skirtingas, ypač jeigu turėsime galvoje mažas ir mikro įmonės. Taigi ar komisija galvoja kurti kokias nors priemonės būtent mikro įmonėms. Ir kitas dalykas, kaip ketiname spręsti e, mažumų klausimą ir taip pat lyčių lygybės aspektų integravimo klausimą e, valdybos lygmenyse. Ačiū, poniai Grifin, už pastabas. Dabar jau tikrai pasiekėme kalbėtojų sąrašo pabaigą ir galiu prašyti komisijos nario sureaguoti. Prašom. Yes. Uh, Mr. Marinescu, uh, yes. Pone Marinesku, kaip minėjau, ir galiu tik pasikartoti, šiuo metu svarbiausias ir sėdingiausias komisijos laukiantis darbas bus priimti sprendimą, kada atlikti naują palidovų paleidimą, nes buvo planuojama kitus du palidovus iškelti naudojantį Sojuz raketą. Tačiau kol neišsiaiškinsime visų aplinkybių, kol nesužinosime, kas atsitiko, kas nepavyko ir kol nebusime tikri, kad sojus e, ėmėsi priemonių, aš kalbu atvirai ir e, pristatau jums savo asmeninį nuomonę, nebus priimtas sprendimas, kada atlikti naują paleidimą Dabar dar sunku tą pasakyti, tačiau tikiuosi, kad iki spalio pabaigos, kuomet tyrimo komisija baigs savo darbą ir turėsime reikalingą, e, visą reikalingą informaciją. E, tam, kad e, galėtų būti priimtas sprendimas, komisija tą padarys dėl EGNOS. Mes dedame pastangas, kad EGNOS galėtų sujungti savo, apjungti savo teikiamas paslaugas visoje Europoje ir komisija tikrai stengiasi. Gerbiamam Salinė, noriu pasakyti, jog puikiai suvokiu e, tos problemos pobūdį, problemos, kurias minėt pobūdį. Komisija šią problemą sprendė įvairiais požiūriais. Galiu priminti, jog Europos semestro kontekste, kuomet yra rengiamos specifinės rekomendacijos kiekvienai valstybei įvairiomis progomis ir įvairioms e, valstybėms buvo pateiktos rekomendacijos siekiant paremti e, liberalizacijos procesą įvairiose tų valstybių sektoriuose ir, ir paversti tą liberalizavimą e, augimo varikliu. Kalbant apie vietinės paslaugas ir jų liberalizavimą, tais atvejais, kuomet yra Europos teisėkuros E, aktų reglamentuojančių, tai galima eiti šituo keliu ir taip pat energijos vidaus rinkoje galima taikyti tokias priemonės, o kalbant apie geležinkelio sektorių, tai ten taip pat yra liberalizavimo priemonių paketas. Kitose sektoriuose, atsižvelgiant į pačių sektorių specifiką, nebuvo pasiektas susitarimas dėl visiško liberalizavimo, pavyzdžiui, vandens e, sektoriuje. Kaip žinome, šis sektorius yra pakankamai jautrus kai kuriuose valstybėse. Pone Sandor, aš taip pat e, pritariu Jums, jog turime padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir ES, mano nuomonė, yra įsipareigojus e, per paramos programas, per e, mokslinio tyrimų ir inovacijų rėmimo programas padėti joms. Horizon Horizontas 2020, viena iš tokių programų ir čia yra numatytas mažų ir vidutinių įmonių finansavimas siekiant pagerinti tų įmonių prieigą prie modernių technologijų. Pone Telička, iš tiesų galima su jumis sutikti ir būtinai reikia turėti visą situacijos vaizdą. O E, rusai mums minėjo, kad, kad situacija tokia ir taip pat e, ESA sakė, kad tiesiog neturime dabar galimybių e, to jau pat sureaguoti. O anksčiau, so jūs reikia pasakyti, buvo puikiai paleidimo sistema ir su rusais pavykdavo gana konstruktyviai ir sklandžiai bendradarbiauti. Taigi tikimės, kad ir toliau galėsime pasikliauti taip pat ir sojus, be kita ko. Aišku, ėmėmės ir kai kurių e, atsakomųjų priemonių ir galvojame vis labiau apie paleidimo sistemas europinės. Kitas klausimas dar dėl palankios investicijoms aplinkos kūrimo. Aš sutinku visiškai su jumis, kad e, svarbus ne tik pats prieigos elementas, bet ir kad aplinka pati būtų tokia, jog investuotojai norėtų investuoti, kad būtų jiems sukurtos reikiamos paskatos. Ir čia, aišku, yra reglamentavimo klausimas ir biurokratinės naštos mažinimo klausimas. Daug ką galima padaryti ir ES lygmenių. Mes tą jau darome, refit programa čia paminėtina, bet taip pat yra ir dalykų, kurie gali vykti nacionaliniu lygmeniu ir būti koordinuojami valstybėse narėse. Taip pat džiaugiuosi, kad paminėjote ir struktūrinius fondus kaip priemonės stimuliuoti inovacijas. Struktūrinių fondų programavimo ciklo esmė būtent yra panaudoti struktūrinius fondus inovacijų skatinimui. Taigi mes akilai stebėsime, kaip panaudojami struktūriniai fondai valstybėse narėse, kad būtų išsamtas e, visas potencialas su jais susijęs. Uh, Klausimas buvo, pana pirmininkė, susijęs su tuo, ar mes uh, vertiname, kaip veiksmingai yra panaudojamos lėšos, kiek naujovių yra sukūrėme ir ar mes esame patenkinti rezultatais. Taip, iš tiesų mes susumuojame rezultatus inovacijų srityje, tokia galimybė yra ir mes ją naudojamės. Klausimas, kurį uždavė ponas Koburnas. Ne, Galilėjo programa nėra skirta nustatyti privačių automobilių pozicijoms ir ši programa niekaip nepažeidžia Europos piliečių privatumo. Kalbant apie mane patį, tai aš esu diplomatas ir to nesigėdėjau. ES e, struktūrose dirbau penkerius metus būdamas nuolatiniu Italijos atstovu ES tikrai nematnau, kad esu pats geriausias asmuo, tinkamiausiai galintis atstovauti pramonės interesams, tačiau dedu visas įmanomas pastangas. Paskutinį klausimą uždė ponė Griffin apie Mm, paramą mikro įmonėms, kuriams kartu su kitais smulkaus verslo atstovais norime sudaryti galimybės dalyvauti gyvendinant kosmę programą. O klausimas apie moteris ir verslumą, atsakymas į jį yra visiškai vienareikšmiškas, dedame pastangas kad remtume verslumą Europos Sąjungoje, tame tarp ir moterų. Ar turite kokiu nors apibendrimų pastabų? Ne. Ačiū. Ačiū panai komisijos nariui už tai, kad ėmėtės atsakomybės už smulko verslą, pramonę ir kosmosą. Europos Sąjunga prieš dešimt savaičių Ačiū už sutiktą informaciją. Jūsų dar laukia kelios savaitės e, aktyvios veiklos. Dėkuoju, kad apsilankėte parlamente. Galbūt dar bus galimybių susitikti su jumis ir pasikalbėti kitomis aplinkybėmis. Good luck with hearings, huh? Yeah, good luck for the hearings. Sėkmės per klausimus. Komitetui nebus tai blogai, galbūt sėkmės reikėtų palinkėti paskirtiesiems komisijos nariams. Uh, Mėly kolegos, kitas darbo atvarkės klausimas yra susitikimas su komisijos nariu Oettingeriu, kuris yra komisijos vicepirmininkas. Jis jau atvyko į Europos parlamentą, tačiau dar yra pakeliui į mūsų posėdžių salę, tik per porą minučių turėtų atvykti. Pasilikime salėje ir palaukime, kol atvyks ponas komisijos vicepirmininkas. Uh, good afternoon once again. I had to... Labadiena, dar kartą turėjau padėti komisijos vicepirmininkui Ettingeriui išsilaisvinti iš uh, visų darybininkų prie mūsų salės durų, nes buvo labai daug žmonių norinčių aptarti vairius klausimus. Savo darbotvarkę dabar turime labai svarbų klausimą kurio pavadinimas energijos tikimo saugumas ir vartojimo efektyvumas. Noriu pasveikinti Günterį Oettingerį, komisijos vicepirmininką atsakingą už energetiką. 57 75 minutės numatytas mūsų diskusijoms, labai trumpas laikas tokiai temai aptarti, noriu tik priminti, kad komisijos pasiūlymas pasiūlymai buvo labai svarbus dėl Europos e, energetikos saugumo, buvo pristatyti gegužės pabaigoje, komunikatas dėl energijos vartojimo efektyvumo pristatytas Liepos mėnesį. Ukrainos krizė mums dramatiškai primena, kad e, Energetinis saugumas yra iššūkis visai Europai. Prasidedant jūsų kadencijai, ponė komisijos nariai, mums pažadėjote, kad pakeisite tiksliau perkelsite energetikos klausimus į europinį lygį ir tai yra labai svarbu visai mūsų išorės politikai ir jūs dalyvavote labai svarbiose darybose, pokalbiuose, taip pat ir dėl dujų kainos Rusijoje, dėl energijos išteklių tiekimo iš kitų šalių, dėl neapmokėtų sąskaitų už energijos išteklius. Vakar mes sustikome Kijeve su premjeru Jeceniuku ir su uh, energetikos bendrijos, kuria priklauso aštuonios kaminės šalės, šalys ministrais, ne tik iš ES, tačiau ir iš kitų šalių. Italijos energetikos ministras dalyvavo tame sustikime, aptarėme visus klausimus. Ir jūs pas, patvirtinate labai svarbu pareiškimą paskelbėte dėl energetinio saugumo. Energijos e, saugumo, energijos išteklių tiekimo, vartojimo efektyvumo srityje per pastrosius penkerius metus įvyko labai daug pokyčių. Taigi, dar kartą noriu Jūs pasveikinti mūsų posėdėje ponė vicepirmininkė, ir dabar suteikiu Jums žodį įžanginiai kalbai. Galbūt, jeigu galėtumėte nekalbėti ilgiau nei 10 minučių, būtų gerai. Profesor Busek, meine sehr verehrten Damen. Pone pirmininkė, buzekai gerbiami ponios ir ponai parlamentarai, širdingai dėkoju už kvietimą turiu pasakyti, kad e, mano akimis žiūrint mūsų bendradarbiavimas su jumis, su ITRE komitetu visuomet buvo labai konstruktyvus. Aš čia nuolat lankydavausi ir tikrai mielai tą dariau. Linkiu jums, pone Buzekai, visokiojo pasiekmės, užėmus naujas pareigas. Be abejo, bendradarbiavimą ir tolesnį galiu užtikrinti su kolegomis Levandovskiu ir Tajaniu dirbsime. Toliau kartu galėsime pasiremti sėkmingų praeities darbų ir, kalb... ir dirbsime ties svarbiausiais dalykais visi kartu ir dėl energetikos e, išorės politikos ir dėl tiekimo saugumo, solidarumo vidaus e, rinkos sklandaus veikimo. Aišku, vienreikšmiškai aišku, kad e, galime pasakyti, jog 28 valstybės narės pavienės atskirai e, tikrai nenuveiks tiek daug, kaip kad veikdamos visos kartu. Mes jau tikrai nemažai žingsnių esame padarę teisingame kelyje. Trečiasis vidaus rinkos paketas jau pradėtas, pristatytas, taip pat e, e, pradėta tinklų operatorių ir perdavimo atskirimo veikla. Planuojame paneuropinius dujų ir energetikos tiekimo tinklus. Ir iki metų pabaigos jau iki metų pabaigos jau pradėsime vykdyti ir prieš metus e, sutartą sąrašą projektų visuotinės e, reikšmės turinčių Europos Sąjungai. Susitiksiu su atstovais iš Alžyro, iš Azerbaidžiano, iš tų šalių, su kuriomis galime kurti koridorius energijos tiekimui ir laikysimės visi, manau, solidar, sol, solidariai. Antraip, tikrai nukentėsime dėl Maskvos veiksmų ir kuriamos politikos. Be abejo, ir skaitmeniniai iššūkiai reglamentavimo srityje, vartotojų apsaugos srityje, bandymas pasivyti silikono slėnį irgi, manyčiau, yra sritis, e, kur tik 28 valstybėms narėms dirbant iš vien įmanoma pasiekti gerų rezultatų. Taigi, jeigu balsuosite už siūlomą komisijos sudėtį, turėkite omenyje, kaip labai vertinu ir būsimą savo veiklos sritį skaitmeninę darbo atvarkę. Tikrai skirsime tam deramą dėmesį. Europos vadovų tarybas spalio mėnesį nagrinės porą labai svarbių temų. Viena vertus 2030 metų strategija. Nes ši strategija ir tikslai CO2 iš metalų srityje yra esminiai mūsų e, strateginiai tikslai. Mes ir toliau dedame visas pastangas, kad tie tikslai būtų pasiekiami ir daug maž laikomės e, terminų, tačiau ne vienas sektorius mūsų ekonomikos nėra toks reikalingas teisinio tikrumo, planavimo saugumo kaip energetika. 2020 metų strategija energetikos sektoriui susijusi su gamyba, transportu, saugojimo pajėgumais, vartojimo efektyvumu O taip pat jau turime galvoti ir apie 2030 strategiją. Nes turime užsibriežti 2030 metų tikslus ir tikimės, kad spalio mėnesį jau gausime reikiamą pritarimą, turėsime užnugarį deramą ir galėsime toliau veiksmingai dirbti. Susik susitelkėme ties keliais tikslais. Kai kas sakė, kad CO2 išmetimo tikslo pakaktų. Iš tiesų, šiltam efektą sukeliančių dujų išmetimas yra esminis veiksnys, tačiau naujos technologijos, pavyzdžiui, atsinaujinantys energijos šaltiniai, offshoriniai, offshorinės priemonės e, irgi yra veiksmingos ir jeigu norime suvartoti energijos tik tiek, kiek reikia, kiek reikalinga, būtinai turime galvoti apie pastatų izoliavimą, apie veiksmingą vartojimą energetikos išteklių ir apie investicijas būtent į šią sritį. Taigi prie tikslų reikia priskaičiuoti ir tokį. Todėl nusprendėme galvoti apie 40 procentų CO2 mažinimo tikslą. 7 procentai, 27 procentai turėtų būti e, energetikos mišinyje numatyti mm, atsinaujinančiam ištekliam ir 30 procentų e, tikslas iškeltas efektyviam energetikos išteklių naudojimui. 10 procentų tikslas transportui, 20 procentų visur kitur. Čia be abejo kalbam ir apie biokūrą, taip pat apie e-judumą, ILOC ir kiti pavadinimai čia iškyla. Ir jeigu netarėsime prie antros, trečios kartos, prie bioenergetikos, biokūro iš atliekų, tai aukštesnių tikslų, rimtesnių tikslų net nelabai galime ir galvoti pasiekti. Jeigu visur įsivaizduosime 20 procentų tikslą ir transporto sektoriuje 10 procentų tikslą kaip pasiekiamus, tai jau galėsime 34 e, procentus naudoti atsinaunančių energijos išteklių. O 27 procentai reiškia, kad 2030 metais 45 procentai ES energijos bus pagaminama iš atsinaunančių išteklių. 45 procentai bičiulių iš Prancūzijos reiktų dabar paklausti. 45 procentai juk reiškia 55 procentai e, daugiausia, kurie galėtų skir būti skiriami brandoliniai energetikai. Taigi 30 procentų turėtumėm sumažinti pajėgumus brandolinius. Galbūt Lenkai tuomet galėtų paklausti, kiek lieka angliai, pavyzdžiui, 55 procentai tada tik tai. Mhm. Atitinkamai tiek reikės sumažinti anglimi kūrenamų jėgainių skaičių. Tikimės, kad šiuos tikslus vadovų taryba patvirtins ir kad tada jau galėsime pereiti prie reglamentavimo fazės, teisės aktų kūrimo fazės ir galėsite tai į procesus darbo įsitraukti ir jūs. Nuo tada, kai kilo krizė, į karą panaši krizė tarp rusų ir ukrainiečių, tiekimo saugumas tapo dar opesnė problema. Dėl to, be abejo, dar svarbiau ta, tampa efektyviai vartoti energetikos išteklius. Ir Europos energetinio saugumo strategijoje vienas iš ramščių būtent yra vartojimo efektyvumas. Mažiau naudoti pirminių šaltinių, vadinasi, mažiau importuoti ir pirminės energijos iš kitur. Ir krizės akivaizdoje be abejo šis tikslas dar aktualesnis tapo tik tai. Antra, strategijoje, kurią pristatysime energetikos ministrų tarybai spalio 6 dieną ir kurios imsis taip pat rudenį e, mane pakeisintis kolega, e, numatome būtinybę apžvelgti išsamei dabartinę situaciją. Ir duomenų tikrai surinkome, surinkome begalę, daugiau negu bet kada anksčiau. E, vykdėme atsparumo tekst, test, krizėms testus, patikrinimus, su, su mokslininkais bendradarbiavome ir keliame klausimus dėl to, kaip išvengti energijos trūkumo ten, kurios reikia. Reikia kalbėti apie e, įprastinį kūrą, iškastinį kūrą, taip pat apie dujas, apie elektros energiją, dujos svarbios namūkiams ir viešajam sektoriu, viešai infrastruktūrai be abejo. Angliai tenka mažesnis kiek vaidmuo. Rinka veikia, importo galimybių yra, transportuoti irgi galima įvairiausiais keliais. Ir iš tikrųjų ir naftos rinka jau yra prisotinta. 120 dienų turime naftos, kadangi atitinkamos nuostatos direktyvos yra įtvirtintos. Yra įvairiausios e, transportavimo galimybės, galimybės geležinkeliai, sausuma, vandeniu. Yra diversifikuoti šaltiniai. Rusija, Kanada, Australija, Pietų Afrika ir taip toliau. Taigi, iš esmės, dėl naftos problemų nekyla. Taigi, kaip sankcijų elementas Rusijų krizėje. Nafta gali būti naudojama taip pat ir matome, kad kokybė nevienoda. Ir perdarbimo įmonės Europos Sąjungoje specializuojasi būtent naftos perdarbimo iš Rusijos, iš Rosneft gaunamos naftos rytyje. Tačiau galime žvelgti ir į Saudę Arabiją, į Škotiją, į kitus regionus. Tik panašu, kad būtent tos pačios kokybės tuomet nepasieksime. Kaip tuomet užtikrinti dujų tiekimo saugumą? Esame numatę blogiausią scenarijų. Kas būtų, jeigu? Jeigu Ukraina nebegalėtų, nebegebėtų transportuoti, perduoti dujų jeigu dujotiekiams kils teroristinė grėsmė Ukrainoje, jeigu, pavyzdžiui, teroristai susprogdins kokį dujotiekį, kas bus, jeigu Ukraina nebenorės transportuoti dujų. Viskas gal mažai tikėtina, tačiau tikimybė didesnė visgi negu nulis procentų. Arba kas bus, jeigu Rusija dujas panaudos kaip ginklą ir tiesiog uh, nebenorės tiekti dujų. Darome prielaidą, kad Rusija tikriausiai žais e, dujų kortą, bet e, neįs iki galo. Darys, kai nemaž, imsis nemažai veiksmų Rusija tikriausiai, kad e, įbaugintų Ukrainą, kad Ukrainai, kad Ukraina atrodytų nepatikima partnerė. Keturios valstybės narės neimportuoja rusiškų dujų - Portugalija, Ispanija, Airija, Junktinė karalystė. Tarp kitko, Junktinė karalystė jau parengė atitinkamus planus statyti ketvirtąją šiaurės rauto atšakai e, į Daniją, Junktinę karalystę ir per Baltijos jūrą. Kitos šalis daug gauna iki 45 procentų iš Gazpromo, tačiau 600 procentų gauna savo dujas vien tik iš Rusijos. Mūsų saugyklose galime saugoti 81 milijardą kubinių metrų, tuo tarpu per metus suvartojame 400, 450 milijardų kubinių metrų, trešdalių patenkiname E, savo poreikius. Junktinė karalystė, Niderlanduose, e, Rumunijoje, Vokietijoje saugyklos yra užpildytos 90 procentų ir uh, rugsėjį saugyklos buvo tokios pilnos kaip niekada iki šiol. Uh, mūsų direktyvos nuostatos turėti dujų atsargų 30 dienų. Prieš tris metus ta direktyva buvo patvirtinta, jos nuostatos veikia Iš 2009 metų sausio patirties mes pasimokėme, e, sugebėjome nukreipti srautą dujotakiuose atgalinę linkme. Dabar galime dujas tiekti iš vienos valstybės narės į kitą, jeigu jį tiesiogiai dujų negauna. Tačiau tų dalinių rinkų integracija dar nesibaigė. Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos e, dujotekiuose yra baigtas tik tai planavimo etapas, tačiau reikia dar atitinkamų jungčių ir tie projektai turi būti gyvendinti artimiausių metų. <laughs> Tačiau taip pat turime e, pasiekti, kad e, tame regione nesirastų daugiau uh, E, dujų terminalų, nei e, pačių piliečių gyventojų. E, taigi Suomijos planai čia statyti naują terminalą turėtų būti vertinami pakankamai rimtai. Su Norvegais palaikome kontaktus. Nu, Norvegija pasirinkusi 10 procentų didinti savo eksportą, šiuo metu eksportuoja 110 milijardų kubinių metrų su Alžyru kalbamės, tačiau e, galime būti tikri, kad iki 19-20 metų naujų tiekimo šaltinių nesugebėsime užsitikrinti. Svarbiausia problema yra ta, kad Rusija nuolat pasinaudoja dujomis kaip e, politinės spaudimo priemonių. Baltarusija moka, pavyzdžiui, 117 <clears throat> dolerių už e, tūkstantį kitos valstybės moka 400, o, o iš Ukrainos reikalavome 450. Ukraina tik 20 milijardų kubinių metrų pagamina pati, o sunaudoja per metus 400 milijardų. Su Ukraina palaikome nuolat ryšį, nuolat konsultuojame kolegas iš Ukrainos. Ukraina e, savo gamybos apimčių negali padidinti, tačiau dabar e, taupydama mažina savo suvartojimą ir dėl ekonomikos stagnavimo, dėl pramonės įmonių sustabdymo suvartojimas mažėja, Ukraina atsakinga už dujų tiekimą į Krymą. Tai yra labai keblus klausimas be Ukrainos betikimo iš Ukrainos Krymas negali gauti pakankamai elektros ir dujų ir dabar Rusija svarsto, kaip aprūpinti Krymą energijos ištekliais. Aš tikiuosi, kad nebus pastelkimi žali e, žmogeliukai ir nebus e, atveriamas koridorius. Ukraina pasinaudojo atgaliniu srautu. Esu labai dėkingas Slovakijos, e, Lenkijos, Vengrijos vyriausybėms kurios užtikrina, kad iš mūsų rinkų į Ukrainą patektų milijonai kubinių metrų dujų. Tačiau Rusija per pastarąsias savaitės, kaip nedidelė bausmė tokia auklėjamąją, sumažino dujų tiekimą mano minėtoms šalims. Aš tikiuosi, kad Europos dujų pramonė ir toliau bus solidari su Ukraina. Aš baigsiu savo kalbą dviem, dviemis mintimis. Aš Manau, kad mes privalome užtikrinti energijos tiekimo saugumą visos Europos piliečiams, e, tam pritaikydami savo infrastruktūrą ir pasitelkdami solidarumo priemonės, tačiau mes turime siekti ir daugiau mes turime užtikrinti dujų tiekimą žiemą Moldovai, Serbijai, Vakarų Balkanam, Šveicarijai ir Ukrainai. Šie reikalai mums taip pat turėtų vienodai rūpėti ir tai padėtų sustiprinti mūsų reputaciją, todėl ir toliau dėrėsime su Rusija ir Ukraina. Kitas susitikimas vyks penktadienį. Sieksime pernamą laikotarpio sprendimų tam, kad Ukraina galėtų pirkti dujas, nepasiant neapmokėtų sąskaitų. <clears throat> gavusi atitinkamą finansavimą iš Europos Sąjungos <clears throat> tam, kad e, būtų papildomos pajėgumai 31 milijardas, ne 77, ne 77 milijardų reikia papildomai, kadangi 31 milijardą turi savo pajėgumų Ukraina. Tačiau kartu turime, aišku, Ukrainai pasakyti, kad dujų vogimas stato į pavojų solidarumą su Ukraina, nes kai kurios valstybės narės, pavyzdžiui, Bulgarija, kitos valstybės e, vertina partnerystę su Rusija aukščiau nei partnerystę su Ukraina. Taigi tie klausimai mums taip pat turi rūpėti. Ačiū komisijos viso pirmininkui. Dabar mūsų klausimų atsakymų. Raundas politinių frakcijų atstovai kalbės pirmasis ponas Karinč LP frakcijos vardu. Dvi minutės skirsime kiekvienam klausimui kalbėtojų sąraše. Dar e, po politinių frakcijų atstovų yra užsiregistravę 15 kolegų. Labai ačiū ponui Jotingeriui. Užbėgdamas už akių frakcijos vardu noriu pasakyti, kad bendradarbiavimas, kuris vyko per pastaros penkerius metus su jumis, jūs tarybomis buvo labai naudingas, kuomet tapote komisijos nariu. Vis dar neturėjome dujų tiekimo saugumo direktyvos. Dabar bendrų pastangų dėka Europa yra daug geresnėje padėtyje, tačiau audra gali kilti netrukus. Rusija e, pasirodė kaip nepatikima partnerė. Taigi, kaip atsižvelgdamas ir vertindamas e, naujausius įvykius, jūs e, vertintumėte būtinybę ES sumažinti CO2 išmetimą ir e, kartu padidinant energetinį saugumą. Pavyzdžiui, lengviausias būdas sumažinti CO2 išmetimą Lenkijoje, pereiti laipsniškai nuo anglės prie dujų, o tai reikštų importo iš Rusijos didinimą. E, ir tai būtų problematiška dėl kainų ir kitų aspektų, taigi kaip jūs vertintumėte tokias, tokią galimybę atsižvelgiant į naujausius įvykius, tai yra būtinybė sumažinti CO2 išmetimą ir padidinti atskirų valstybių narių energetinį saugumą. Labai ačiū. Kolega Zorinė, S ir D frakcijos vardu. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Comissário. Ačiū, pana pirmininkė, komisijos nariai. Norėčiau aukštai vertinti jūsų nuveiktus darbus per pastarosius penkerius metus. Galbūt e, vieną nesminį svarbos dalyką norėčiau paminėti, tačiau jis labai svarbus e, viso Europos Sąjungai. Per jūsų kadencijos daug pastangų dėjote e, siekdamas užtikrinti energetinių jungčių tarp <clears throat> Berijos pusęsulio ir vakarų Europos uh, statybas, uh, perdavimą, siekiant užtikrinti taip pat uh, energijos tikimo saugumą visai Europai. Jūsų pastangos parodo, kad bendras europinis požiūris yra reikalingas. Todėl jungčių klausimas e, šiuo metu yra labai svarbus. Noriu paklausti, ar ir toliau šis, šiam klausimui skirsite mm, daug dėmesio per būsimą savo kadenciją? Jeigu ne, <laughs> norėčiau palinkėti jums visokiojo sėkmės jūsų tolesnėje veikloje ir likusi, per likusi laiką ponai Jetskevičiui žodis konservatorių reformuotojų frakcijos vardu. Prašau. Zapytać pana komisarza. Noriu paklausti komisijos nario apie tai, kaip vertinate energijos vartojimo efektyvumo sąnaudas. <clears throat> ir e, nuo perinant, padidinant energijos vartojimo efektyvumą nuo 25 iki 30 procentų, kokie ekonomikos sektoriai ir kokios Europos šalis bus išeliminuotos e, iš Europos ekonomikos bendro konteksto siekiant šių tikslų ir kokį poveikį šie tikslai e, darys Europos ekonomikos konkurencingumui ir atskirų valstybių narių konkurencingumui. Ir galiausiai noriu paklausti, ar išbandėte kokius nors ekonominius modelius, pagal kuriuos energijos vartojimo efektyvumo poveikis e, pirminiams energijos ištekliams būtų pamatuotas, apskaičiuotas ir e, Europos ekonomikos konkurencingumui. Europos Sąjungos požiūris į kovos su klimato kaita, politika energijos vartojimo efektyvumą yra ne pragmatiškas požiūris, o filosofinis požiūris ir Visi tą aiškiai mato, galima tą daryti išvadą tokia iš užduodamų klausimų, taigi tas filosofinis požiūris yra toks, kad mes norime būti lyderiais kovoje su klimato kaita, norime gelbėti pasaulį, norime būti priešakinėse linijose tų valstybių, kurios atsakingai elgesi e, kovodamos su klimato kaita, tačiau nesuvokiame, kad uh, per tą laiką, mm, kuomet mes tas griežtas nuostas pradėjome gyventi, du kartus padidėjo jaunimo nedarbas Europoje, mes praradome konkurencijos galimybės su mūsų didžiausiais konkurentais, e, taip pat investicijos į šalis, kurios netaiko tokių griežto pribojimų kovo su klimato kaitas rytyje didesnės nei Europos Sąjungoje ir nemažai e, Europos valstybių dėl energijos išteklių padidėjimo kainų du kartus patiria ekonominių sunkumų. Taigi noriu su paklausti, ką tokios valstybės kaip Prancūzija ir Lenkija turėtų padaryti, kadangi jos naudojasi brandolinę energetiką ir anglės daug kūrena. E, jeigu jos pradės taikyti tokias griežtas priemonės, tai gali apskritai tapti nekonkurencingomis su kitomis šalimis. Ačiū. Sako pirmininkas, noriu pastebėti, kad e, jeigu taip greitai kalbėsite ir tiek daug dalykų minėsite sudėtingų, tai vertėjai nespės išversti. Tačiau, e, aišku, nieko nenoriu pasakyti prieš jūsų kalbos turinį, tačiau galbūt tik šiek tiek lėčiau galėjote kalbėti. Dabar, ponas. Much, uh, clearly... Ponas Petersenas. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Iš tiesų tai yra sritis, kur reikia daugiau bendradarbiauti, o ne mažiau. E, dar per rinkiminę kampaniją kelyje į Europos parlamentą. Net ir euroskeptiškos partijos iš tikrųjų teigia, kad reikia daugiau bendradarbiavimo, daugiau koordinavimuose tarpusavyje. Ir dabar iš tiesų susidurėme su dilema. Mes norime užsitikrinti energetikos saugumą, daugiau koordinuoti savo veiksmus, tačiau tuo pat metu iš valstybių narių tikimas individualių prioritetų įgyvendinimo. Ką galvojate apie tai? Kad ir kaip be apibrieštumėm energetikos sąjungą, vis dėlto aišku, kad reikia daugiau priemonių ES viduje, kurios padėtų mums koordinuoti tarpusavyje savo veiksmus ir daryti tai geriau, negu kad darėme iki šiol. Ir ši didžiulė krizė iš tikrųjų yra, man atrodo, puikus alarmo skambutis valstybėms narėms, pagaliau nubusti reikia, nes kasgi dar turi įvykti, kad nubustume. Dar y, e, klausimas dėl offshore'inės vėjo jėgainių veiklos. Be abejo, turime mažinti savo priklausomumą nuo importo iš išorės, tačiau panašu, kad vis dar trūksta atitinkamų teisės aktų europinių, kad būtų galima tinkamai plėtoti offshore'inius vėjo jėgainių projektus. Ir trūksta investicijų dėl to, nes kai trūksta teisinio tikrumo, trūksta reglamentavimo, investuotojai tiesiog nelinkia priimti sprendimo investuoti. Taigi klausimas būtų, kaip, ką galvojate apie tokias švarias energetikos technologijas ir jų įpinimą į energetikos um, saug, tiekimo užsitikrinimą. Κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω... Ponas Elikiotis, GUE frakcijos vardu. Dėkuoju. Ponas Rangstorfas kalbės mano vardu. Kalbėsiu vokiškai, kad e, galėčiau kreiptis tiesiai į komisarą. Manau, kad tikrai nemažai dėmesio skyrėte Ukrainai energetikos kontekste. Tačiau ar išvelgėte realią situaciją? Kokie yra skaičiai? Penk 541 milijardas kubinių metrų. Importuojama iš išorės. Iš Rusijos federacijos iš jų 162 milijardai kubinių metrų. O per Ukrainą importas sudaro 82 maždaug milijardus. Šiek tiek sviruoja tas skaičius. Iš Norvegijos 84,5 milijardai kubinių metrų. Taigi importas iš Norvegijos sudaro netgi šiek tiek daugiau negu importas per Ukrainos teritoriją, rusų dujų importas per Ukrainos teritoriją. Ir dabar štai ir vėl kilo krizė dujų sektoriuje. Ją jau patyrėme 2009 metais. Dabar ji kartojasi. Ir partneriams iš Ukrainos ir Rusijos tikrai gyvenimo nepalengvinome. Rus, e, Ukraina patiria tikrai rimtą energetikos krizę. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėtojas niekam neįdomu šie klausimai. Kągi, mes iš tikrųjų šiek tiek pakeitėme kalbėjimo tvarką, atleiskit. Žalieji turėjo kalbėti prieš guvę, taigi Klot Turmes, žaliųjų frakcijos vardu. Pone komisijos nary, ačiū už tai, kad paminėjote mūsų praėjusių penkerių metų tokius azartiškus sus, d, pokalbius e, sustikimų metu. Per praėjusius penkerius metus ėmėtės iš tiesų nemažai veiksmų atsinaunančių energijos išteklių ir energijos vartojimo srityje, tačiau Man atrodo, kad reikėtų dar šiek tiek perskirstyti prioritetus veiksmingumo naudai. Nes jis turėtų būti privalomas tikslas, o ne tik papildomas tikslas, kaip kad buvo iki šiol. Čia reikia dėti pastangas. O kur labiausiai nesutarėme, tai yra tai, kad norite sulėtinti šiek tiek atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo um, intensyvumą, bet iš tikrųjų reikėtų elgtis kitaip. Dar nuo 2007 metų stengiamės dėl to ir dabar atsidūrę tokioje krizėje numatome mažiau naudoti atsinaunančių energijos šaltinių, o juk jie kainuoja mažiau negu tie energetikos šaltiniai, kuriais kliaujamės ir kuriems skiriami milijardai valstybių narių biudžetuose. Norint e, išlaikyti konkurencingą Europą, galėtume skirti 35 metus kokiai nors jėgainiai paramą, kompensuoti infliaciją ir dar papildomai 10 milijardų pigesnių kreditų apie tai kalbama, bet ar tai suderinama su vidaus rinka sklandžiai veikiančia? Man atrodo, čia mūsų nuomonės nesutampa ir per ateinančias dvi, tris savaitės man įdomu, kaip pasieksite kokį nors pozicijos įtvirtinimą. Ačiū. Toliau ponas Tamburano FDD frakcijos vardu. E, salve, giuro sul mio onore che non ho. Dėkuoju prisiekiu, kad su ponu Turmesu nederinau savo klausimo, tačiau mano klausimas labai panašus į jo. Pone komisijos nary, jūs ką tik tai sakėte, jog energetikos sektoriuje investuotojams reikia garantijų. Dėkojame, kad e, atsakote mūsų klausimus tokia svarba tema kaip e, energetika. Reuters e, agentūra nesenai paskelbė, jog ponas Almūnija E, kalbėjo apie 19 e, milijardų eurų elektrinės statybai Junktinėje karalystėje, elektriniai, kuri naudotų pavojingą e, kūrą. Nes e, tai, tai būtų branolinis e, kūras ir yra prašoma pagalbos būtent e, šitam, šitam kūrui praėjus 50 metų po jo bumo pradžios. Tad ar e, Europos komisija iš tikrųjų numato e, tokią pagalbą? Mes manome, kad konkurencijos komisaras turėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi konkurencijos taisyklių. Ir ar tokia pagalba būtų uh, E, suderinama su atsinaujinančio energijos šaltinių, šaltinių e, em, politika Europos Sąjungoje. Taip pat e, yra. Ar jūs jau žinote, kokia bus naujosios komisijos energetinė strategija? Round, Mr. Schaufhauser not attached. Pana Schaufhauseris, nepriklausomi, neprisijungia nariai. Merci, Président. Euh, Monsieur le Commissaire. La... Dėkui, ponė pirmininkė. Pone komisijos nariai, pirmas klausimas. Ar jūs patvirtinate, kad e, kalbant apie tas valstybės, kurios labai priklausomos nuo Rusijos dujų, nėra trumpalaikių alternatyvų? Antras dalykas, kalbant apie Ukrainos destabilizavimą, nepriklausomai nuo mūsų pasirašytų sutarčių iš principo kalba sukasi apie valstybės perversmą. Trečias dalykas. Energetinis saugumas turi būti prioritetas ir energijos taupimas. Kaip Jūs numatote finansuoti tą prioritetą? Galbūt bus įgyvendinama programa šios srities, galbūt reikėtų tą programą atnaujinti, nes tokios programos norėjo Italijos, Prancūzijos bankai bei, bei Ispanijos bankai. Ačiū. Nu, noriu paprašyti komisijos vicepirmininką atsakyti į pirmosius klausimus. Energijos vartojimo efektyvumas pirmiausia susijęs su pastatų naudojama, 40 procentų energijos išteklių sunaudojama pastatuose. Dauguma Europos pastatų e, nėra pakankamai izoliuoti, taigi labai svarbu jos atitinkamai pertvarkyti ir pritaikyti. Per struktūrinės programas dabar yra numatyta skirti daugiau lėšų pastatų energetiniam efektyvumui didinti. Biudžeto projekte, kurį parengė dar kolega Levandovskis, yra numatytos atinkamos lėšos, kurias gali pasitelkti valstybės narės ir atskiri regionai, taigi jau viena priemonė yra. Tačiau galbūt reikėtų šiek tiek nuraminti aistras, kalbant apie finansavimą. Pavyzdžiui, paskutinis e, parlamento narys iš e, Prancūzijos uždavė klausimą. Valstybės dalis energetikoje vidutiniškai Europoje siekia 50 procentų. Tai reiškia, kad e, per įvairius e, mokesčius rinkliavas iš 100 eurų pajamų mokesčių pavydalų valstybėms grįžta 50 ir iš 50 eurų tų mokesčių tik vienas euras patenka į es biudžetą, o 49 eurai patenka į valstybės, valstybių, savivaldybių, regionų biudžetus. Kalbant apie ekonomikos augimą, užimtumą ir infrastruktūrą. Manyti, kad Europos biudžeto lėšomis galima įspręsti Europos problemas darbo rinkoje, konkurencingumo srityje, nepri... infrastruktūros srityje būtų e, tikrai per daug ambicinga. Tie pinigai yra Paryžiuje, Dublinė, Romoje, Milane, taip pat Londone, Aberdinė, Edimburgė kitur, mes galėtume paskatinti, tačiau turėdami biudžetą nuo 130 iki 40 milijardų eurų, mes galime tik ribotai paskatinti ekonomikos saugimą. Antras pavyzdys, daug metų kalbame apie 3 procentų BVP skirimą moksliniams tyrimams. Kuo ilgiau šnekame, tuo mažiau pasiekėme ir stabiliai 2 procentai BVP šioms reikmėms skiriama. O kuomet Europos biudžetas mažinamas, tai e, e, valstybėse narėse e, daugiau taupoma ne vartojimo srityje, o investicijų srityje, taip pat ir mokslinius tyrimus. Taigi dėl tokių priemonių E, kurios e, tik iš dalies, dėl kurių tik iš dalies atsakinga ES žmonės nuo jos nusisuka, taupimo priemonių turiu minėję. Sakant į kolegos Karinš klausimą, manau, kad e, ir Lenkijoje energijos vartojimo efektyvumas pastatuose gali būti rimtai svarstomas, nes šias rytyje daug ką reikia nuveikti. Pat manau, kad visiškai suprantama, kad e, mūsų partneriai iš Lenkijos nenori daugiau importuoti rusiškų dujų, todėl kitų metų sausio mėnesį naujasis dujų terminalas bus Lenkijoje atidaromas ir Lietuva dujų terminalo atidarimas gruodžio mėnesį yra labai svarbus įvykis Lenkijos integravimas į centrinę Europos infrastruktūrą, taip pat labai svarbus, turiuomenyje e, šiaurės pietų E, Baltijos regiono jungtis. Taip pat manau, kad gerai, jo parlamentas iš dalies uh, svarsto, galbūt kritikuoja Lenkijos siekius išgauti skalūnų dujas. <clears throat> Ir aš labai tikiuosi, kad uh, anglės dioksido surinkimo saugomo technologijos pasieks lūžio tašką. Ir aš tikiuosi, kad Lenkijoje po dešimties metų bus ne 85 procentai e, elektros pagaminama deginant anglį, tačiau vis tiek daugiau negu 50 procentų tai reiškia, kad anglės jėgainės ir ateityje dar atliks labai svarbu vaidmenį. E, tačiau ateityje anglis, kuri bus deginama ne Europoje, Indijoje ar Kinijoje, ir ten bus naudojamos CCS technologijos sukūriamos Europoje, bus e, naudingos e, klimato kaitai. Ir jeigu mes e, pas save mažinsime anglės deginimo apimtis, tačiau nepamiršime šios problemos pasaulio mastu, tai klimato kaita vyks netaip spėriai. Šiuo metu gyvendinami 284 48 projektai ir e, išskyrus Portugaliją, Ispaniją ir Prancūziją yra gyvendinami e, visose kitose valstybėse narėse alternatyvių, alternatyvus elektros energijos gamybos projektai. Na, Ispanai per pastarosius metus daug investavo į saulės energiją, Portugalai į vėjo energiją, tikėdamėsi šią elektros energiją parduoti į Prancūziją ir Vokietiją, tačiau tai neįmanoma dėl nesamų jungčių. E, Todėl dabar pagristai Ispanijoje šių projektų įgyvendinimo apimtis sumažėjo, tačiau Ispanija ir Portugalija laukia, kol bus nutiestos naujos elektros perdavimo linijos per Atlanto vandenyną, per Pirėnų kalnus. Todėl e, ir Vokietija turėtų būti suinteresuota E, tuo, kad negamintų saulės energijos iš e, Švarcvaldo slėnyje, kur saulė beveik nešviečia, o importuotų ją iš Ispanijos ar Portugalijos. Nes e, vis daugiau taip pat ir vėjo jėgainių, pavyzdžiui, nepanaudojama veikiančių Vokietijos šiaurėje Todėl aš noriu pasakyti, kad pirmiausiai reikėtų sukurti infrastruktūrą, perdavimo linijas ir tik po to daugiau dėmesio skirti gamybai. Kai kuriuose šalise e, buvo tuo tarpu elgiamasi atvirkščiai ir būtent dėl to padidėjo energijos išteklių kainą. Paskutinis pavyzdys apie Luksemburgą, tai yra pats blogiausias pavyzdys. Luksemburgas, o jūsų partija yra valdžioje. Kalbant apie atsinaujinančius energijos šaltinius, Luksemburgas, nedarydamas, netlikdamas savo namų darbų, negali dabar uh, uh, kaltinti Briuselio dėl nepadarytų dalykų. Na, mes esame tik 15 mėnesių dabar valdžioje, o Junkeris 15 metų mm, nieko nedarė. Reakcija buvo tokia iš pono Turmesų. Čia Luxemburgo vyriausybė vis tiek turėtų pakeisti savo likščiolinį kursą, o iš jūsų šalies vyriausybės dar negirdėjau nieko apie atsinaujinančių energijos išteklių programos įgyvendinimą. Bent jau tokių pasiūlymų ant mano stalo nėra. Turime kalbėti ir apie bendrosios rinkos kūrimą. 149 Lisabono sutarties straipsnėje yra visos mm, prielaidos tam, kad mm, <clears throat> galėtume į Europinį lygmenį pakelti e, energetiką, tačiau nacionaliniai parlamentai ir vyriausybės tam priešinasi. Priešinasi valstybės narėse vyksta diskusijos už ir prieš anglies jėgainės, brandolinės jėgainės. Todėl šios rytė reikėtų labiau koordinuoti veiksmus, perkelti daugiau sprendimų į europinį lygmenį 28 atskiros sistemos 20 8, 28 skirtingi e, mechanizmai, backup, e, energijos kaupimo e, mechanizmai tikrai yra blogiau nei viena europinė sistema. Galbūt iš dalies norėčiau pakoreguoti savo pateiktus skaičius 28 valstybės narės suvartoja 454 milijardus kubinių metrų dujų. Trečdalį pagamina pačios, 300 milijardų turi importuoti. 162 iš uh, Rusijos, uh, įskaitant Turkiją, ES 130 milijardų, 70 milijardų per Ukrainą. 70 milijardų, patikėkite. Tačiau tie 70 milijardų Portugalijai galbūt nesvarbus, tačiau, pavyzdžiui, Bulgarija 100 procentų gauna per Ukrainą visas savo dujas. Taip pat kaip ir Slovakija. O tai reiškia, kad kai kurios valstybės yra visiškai priklausomos nuo Ukrainos ir Gazpromo tarpusavio santykių, tai yra Čekija, Slovakija, Vengrija, Bulgarija. Vakarų Balkanų valstybėms, mūsų partnerė Serbijai, taip pat e, tarpusavio santykiai tarp Ukrainos ir Gazpromo yra nesvarbus Airijai ir iš dalies svarbus tokiam šalims kaip Vokietija. Todėl e, dujų tiekimo sistemos e, netobulumas ir sąlygoja tai, kad iš Vokietijos galima į Norvegiją ir atvirkščiai dujas tiekti, tačiau į Bulgariją negalima. Todėl <clears throat> mes turime skirti artimiausių metų finansavimą e, bendros svarbos projektams, kurie iki šiol nebuvo, kuriems iki šiol tas finansavimas nebuvo skirtas. Aš taip pat skaitau laikrašius ir vakar juos taip pat skaičiau, iki šiol e, tiesiogiai su šiais įvykiais tikrai nesu susijęs, aš e, šiek tiek apdairiai vertinu teikiamus pasiūlymus ir aš tikrai nežinau, ar jungtiniai karalystiai ir jos pramonės įmonėms ilgainiui uh, apsimokės tai brangiai gaminti elektros energiją. Tačiau žemutinėse parlamento rūmose jungtinė karalystė visos trys partijos pritarė atitinkamiems įstatymams dėl elektros gamybos, taigi Londone dėl to ginčių nekyla. Čia tačiau e, kyla klausimas, ar bus bandoma statyti tik vieną reaktorių, ar penkis vėliau Junktinė karalystė, dešimt Suomijoje, Čekijoje, Vengrijoje ir kitur. Ir e, kaip turėtų atrodyti <clears throat> tas e, energijos išteklių, e, energijos išteklių palėtė rinkinys, jeigu mes ir toliau statysime vien tik tai branduolinius reaktorius, reikia kalbėti taip pat ir apie vėjo gainės atviroje jūroje, kitus energijos šaltinius Prieš savaitę konsultacijų metu mes svarstėme galimybę, ar 35 metams reikia nustatyti tokias pastovės kainas ir taip nukrypti nuo vidaus rinkos, nuo bendrosios rinkos projektų ir ar kabelis iš Norvegijos ar Airijos negalėtų būti e, papildomas projektas, kurį gyvendinas būtų sumažintas ir CO2 išmetimas. Tai tik keli klausimai, kurie dar nebuvo apsvarstyti ir per e, būsimas kelias savaitės juos apsvarstysiu komisijos su kitais e, kolegomis. Ačiū. Dar 12 papildomų klausimų. Kolegos noriu užduoti. Kiekvienam po vieną minutę skirsime. Pone Mūdį klaus pirmoji. Thank you. Uh, from... Dėkoju. Čia turint galvoje jau išsakytą mintį dėl branduolinės energetikos panaudojimo. Mano pradinis klausimas, iš kur jau buvo gal apžvelgtas jūsų pasisakymo, tačiau dabar kai ką plačiau pakomentavote, taigi iškilo man klausimas dėl terminų susijusių su šiais svarbiais sprendimais ar su šiuo svarbiu sprendimu kaip tik e, keisis e, komisijos sudėtis dabar ir be abejo reikia galvoti ir Junktinėje karalystėje apie energetinį saugumą, apie išteklių panaudojimą. Ir jeigu dabar bus priimtas sprendimas e, iki komisijai keičiantis, kaip galvojate toliau dirbti? Mrs. Ačiū, ponė. Toliau, ponė Kilton Downing. Um, Ačiū, ponė pirmininkė, ponė pirmininkė, komisijos narys apie tai užsiminė, tačiau man norėtųsi dar daugiau detalių. Anglės sugavimas ir saugojimas yra technologija, kuri yra jau taikoma, tačiau galėtų būti dar toliau plėtojama. Tik man labiausiai rūpi, rūpi energetinės e, veiksmingumas. Uh, CCS mano e, regione pramonės sektoriuje yra labai intensyviai plėtojamas ir kaip bus toliau su Europos Sąjunga, ar ji galės vadintis lyderę šitos technologijos, ar vis dėlto atsiliks netrukus jau nuo kitų pasaulio dalių. Taigi, ką komisijos narys patartumė, patartų savo pasakėjai, ar bandytume kaip nors apgręžti tą tendenciją ir vis dėlto skirtume daugiau dėmesio CCS technologijai. Ačiū. Toliau ponas Levandovskis, prašom. Frage... Äh, Sveiki, gerbiamas komisijos nary. Aš bandysiu savo klausimu nutiesti kelią tarp pono Oettingerio praeities ir ateities. Jūs pereiste prie skaitmeninės darbo tvarkės klausimų ir tiek energetinis saugumas, tiek skaitmeninė darbotvarkė yra svarbus Europai ir vis dar tokios lik statybvietės tos klausimus rytis. Ar jau išvelgtumėte panašumų tarp šių dviejų veiklos arealų? Europos energetikos rinka ir skaitmeninė rinka. Abi fragmentuotos, susiskaldžiusios ir tikrai nemažai galingų interesų grupių figuruoja ir veikia čia, o galvojame vis dėlto apie energetinį saugumą. Taigi, kaip, kokia jūsų pozicija būtų dėl... Mr. Balasitis. Ačiū toliau, ponas Balčytis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Gerbiamas komisarė, iš tikrųjų tai man labai gaila, kad pasikeitė jūsų portfelis ir jūs perinant į kitą sritį, bet kaip ir minėjo buvęs komisaras Limandovskis, jinai bus labai labai svarbi. Dabar dėl mūsų penkių metų darbo. Aš tikrai noriu padėkoti už tą darbą, daug ką padarėm, daug ką sukūrėm, bet dėja viskas pasikeitė. Ir pasikeitė todėl, kad e, nenumatomi įvykiai atsitiko Ukrainoje ir aš manau, kad tas pagrindas mum, mes busim priversti pertvarkyti visą savo strategiją, ypatingai energetinio saugumo srityje. Kol mes neturėsime stabilių, aiškių kainų keletą dešimtmečių, o jas galim turėti tik tai tada, kada mes susikursime savo pajėgumus, to mes negalėsime įgyvendinti jokių savo planų. Kaip žinia, visiškai nesenai e, Rusijos prezidentas Putinas išreiškė abejonės dėl atvirkštinio reversinio būdo tiekimo dujų iš Europos Ukrainai arba kitom valstybėm. Jis pasakė, kad visiškai nesenai keletą dienų prieš, kad jis turi abejonių, teisinių abejonių. Reiškia, mes vėl Europą turėsime E, įrodinėti ir kalbėti apie tai. Tai mano klausimas būtų toks, ar mums nereikėtų uh, peržiūrėti savo strategiją. Uh, Köszönöm a szót, elnök úr. 2006 óta sokat szorulunk itt. Dėkoju, ponia pirmininkė, nuo 2006 metų ne pirmas kartas jau, kai išnekamės šio klausimu, šią temą ir vis dar matome, kad esame nepalankioje padėtyje, esame priklausomi. Daug ką, aišku, komisija jau pradėjo įvairias iniciatyvas, daugelio žingsnių ėmėsi svarbių, tačiau tuo pat metu valstybės narės vis dėlto turi nemažai ir pačios dar padaryti, keisdamos infrastruktūrinius pajėgumus. Štai ko norėčiau jūsų paklausti privalomasis kaupimas. Nekomercinis, bet privalomasis kaupimas. Energijos būtent dujų kaupimas, ar gali būti integruotas į e, atitinkamą Europinę strategiją. Ponas Piperis. Ačiū, ponė pirmininkė. Jeigu bulgarai šimtų procentų priklausomi nuo E, dujų iš Rusijos. Kaip tada dar, e, ką tada dar bedaryti be, be dėl Graikijos ar Jungtinės karalystės e, problemų, kai šitokios opios problemos prieš akiją. 24 valstybės narės ir 28 valstybių narių nepajėgios e, įgyvendinti direktyvoje numatytų tikslų. Tokiamis nuostatomis ir lygiai grečiais, lyg ir tikslais, dviejopais tikslais mes sukūrėme tam tikrą netikrumą valstybėms narėms. Juk svarbiausia yra kurti vidaus rinką, sklandžiai veikiančią, kad galėtumėm tarpusavėje išnaudoti savo potencialą rinkų. O antras dalykas, ar kas nors komisijoje jau ėmėsi prognozuoti, įvertinti, ko pasiektume, jeigu komisija gautų platesnį mandatą, platesnius įgaliojimus, pavyzdžiui, įsigyti taip pat e, energijos, pirkti energiją savo vardu. Ačiū. Toliau. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Vienas iš pagrindinių iššūkių kylančia Europos Sąjungai yra susijęs su Ukrainos krize. Europos Sąjunga turi dabar būtinai užsitikrinti savo energetinį saugumą. Mes norime e, didinti mūsų saugyklų pajėgumus, tačiau tai reikia daryti naudojant atsinaujinančius e, energijos šaltinius, naudojant taip pat jungtis. Mes nesame energijos archipelagas turintis kai kurias deficitinės salas e, ir, ir, ir, ir be jungčių. Mes turime užtikrinti reikiamas investicijas, galvodami apie savo strategiją, atsinaujinančius energijos šaltinius, turime galvoti apie ateitį. Pone komisijos nariai, jūs paminėjote Ispanijos pavyzdį. Jūs e, sakėte, kad e, atsinaujinančių energijos šaltinių dalis sumažėjo. Tai blogai. Ačiū Jums. Toliau ponas Riubigas, dėkoju. Ačiū už platesnį įvairių tikslų paaiškinimą, už tai, kad pademonstravote skaičiais, ką koks tikslas reiškia. Minus 30 procentų brandolinės energetikos taikymo Prancūzijoje. Jau esame sakę, kad išmontavimas, išmontavimo darbai ir, ir brangesnė e, energijo, energija dėl šio, tokių veiksmų tikrai e, bus nemaža problema e, šaliai. Dabar reikia galvoti be abejo ir į priekį, 2000 apie 2030 metus, jeigu nenumatysime tikslų ir termino aiškių ateičiai, tai tada ir iš dabartinių projektų naudos didelės nebus ir Lisabonos e, tikslų taip pat nebūsime įgyvendinę. Mes norime tapti konkurencingiausių regionų pasaulyje, anot Lisabonos strategijos. Ir taip pat reikėtų pagalvoti apie tai, kad tikslai turėtų būti e, labai E, konkrečiai suformuluoti, kad galėtume jų laikytis. Ačiū. Toliau ponas Helmeris. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū komisijos nariui Oettingeriui už tikrai labai puikų pristatymą. Jūs e, gerai išanalizavote problemas, su kuriomis susidurėme, tačiau, man atrodo, mažai pristatėte sprendimų. Europos Sąjunga kažin ar pasieks savo tikslų. Yra ir gerų, ir, ir žinių, matyt, ir blogų žinių šioje srityje. Matyt, e, nelabai pasieksime tų, tų tikslų, e, tik geroji žinia matyta, kad nelabai jau bus ir svarbu. Ir per COP. Per COP20 konferenciją jau turėsime pristatyti savo rezultatus, tačiau matyt, e, jie didelės reikšmės ir nebeturės. E, gerbiamas komisijos nariai, ar manote, kad reik, ar nemanote, kad reikėtų ir vieningos e, politikos klimato kaitos e, srityje, jeigu nepasiseks su ją, ar tuo met siūlysite kokį nors kitą planą toliau dėl energetikos srities man tolimesni planai jūsų siūlomi ne, nepriimtini mano šaliai, mano partijai ir nežinau, kaip galėsime juos, jiems pritarti vėliau. Pone Berner. Um, Herr Oettinger, ich habe noch eine Frage kurz zur... Ačiū, ponė pirmininkė. Dar klausimą turėčiau dėl energetikos saugumo. Sakėte, kad dabar ta problema dar labiau iškilo, kad tas klausimas tapo svarbesnis. Uh, Bet juk ne vien tai susijęs su pastatų izoliavimo, apšiltinimu yra dar ir kitų dalykų. Ir girdėjome, kad lik tik penkios valstybės narės atitinkama direktyva kol kas įgyvendinimo. Tai ko komisija ėmėsi, kad e, paskatintų valstybės narės laikytis nuostatų, ar, ar tiesiog valstybės narės kapituliavo ir komisija tai e, priima. Ačiū, puikiai laikėtės jums skirto laiko. Toliau ponas Grobarčik. Pani komisarzu, wspomniał pan o niezwykle. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, jūs užsiminėte apie labai svarbius aspektus, trečiasis energetikos paketas, e, kuriame numatyta energetinė nepriklausomybė ir energijos vidaus rinkos kūrimas. Tai labai svarbu, galvojant apie tiekimo saugumą. Tikrai labai vertinu jūsų pastangas e, formuojant tokį subalansuotą darbo metodą tolesnį ir taip pat jūsų sveiką protą reikėtų įvertinti. Man įdomu būtų sužinoti, kaip Vokietija priėmė tai, kai Kai šimtų procentų buvo perduota, perduota viena e, Gazpromo bendrovė, viena bendrovė Gazpromui. Ačiū, ponė pirmininkė. Yra būtinybė diversifikuoti šaltinius, tiekėjus e, ir kiti dalykai svarbus, bet apie juos nekalbėsiu. Tačiau kaip su koridoriais. 2014 m. kovą vadovų tarybos e, išvadose numatyta, kad reikia stiprinti pajėgumus viduržemio jūroje. E, viduržėmio jūros regione. Malta, iš tikrųjų, Malta irgi iš tikrųjų galėtų kilti grėsmė e, būti užblokuotai. Kaip jūs vertinate dabartinius įvykius viduržėmio jūros regione ir vaidmenį e, šio regiono Europos energijos tiekimo saugumui? O taip pat kaip vertintumėte šio regiono valstybių tarpusavio santykių įtaką energetikos srityje. Ačiū ir toliau paskutinė kalbėtoja ponas Pirakį. Ačiū ponė pirmininkė, mano klausimas labai paprastas. Norėčiau pono Oettingerio paklausti, ar komisija yra numačiusi galimybę papildomai dar skirti lėšų energijos importui į Europą, siekiant kompensuoti galbūt padidėsiančias kainas. Bet labai trumpai vienas kolega, ponas Ilikijotis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš jau anksčiau iš tikrųjų prašiau žodžio dėl viduržėmio jūros regiono. Čia daug dujų e, saugyklų renginių e, yra planuojama statyti. Ir ar komisija numato tai kaip dalį Europinės strategijos? čia, šiame regione, numatyta likurti bendras strategijas gamtinių dujų srityje. Tačiau būtent viduržemio jūrai dėmesio, jūros regionų dėmesio pakankamai neskiriama. Ir dar kartą norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad e, Kipre laisvojo ekonominėje zonoje e, vyksta kaip tik e, daug žadantis e, grėžimo darbai ir neįmo darbai ir man atrodo, kad galima būtų išnaudoti ir tą potencialą. E, Taigi dabar steiksime galimybę komisijos vicepirmininką atsakyti į užduos klausimus ir apibendrinti diskusiją. Prašau. Pirmininkė, ponios ir ponai. E, suskistintų gamtinių dujų terminalo statyba lieka e, nepakitusi mūsų infrastruktūros politikos sudedamoji dalis. Ir mes esame sudarę atitinkamą sąrašą, kurį išplėsime po metų. Manome, kad e, suskisintų gamtinių dujų terminalų skaičius nuo dabar 20 turėtų padidėti iki 28-26. Tačiau šie darbai turėtų būti derinami su dujotiekių statyba Ispanijoje yra nemažai nenaudojamų suskistintų gamtinių dujų terminalų ir dabar bandome statyti dujotekius e, į Prancūziją, nes priešingų atveju tie terminalai praranda savo svarbą, nes infrastruktūros projektai taip pat susiję ir su nacionalinės politikos sprendimais. Aš čia nenoriu nieko kritikuoti, tačiau Prancūzijoje ilgą laiką buvo stengiamas išlaikyti EDF e, monopoliją elektros energijos rytį ir GDF Suez e, dujų rinkos monopoliją išlaikyti. Todėl komisija stengiasi tas monopolijas e, sugriauti, įgyvendinama infrastruktūros projektus ir patvirtinam atitinkamas taisyklės, tačiau taip tai nėra lengvas darbas, tačiau tikiuosi, kad mūsų planai bus įgyvendinti. Viduržėmio jūros regiono vaidmo labai e, svarbus. Mes rengėme konferenciją šią temą. Izraelis nori eksportuoti nuo 50 iki 60 e, procentų atvirai jūroje išgaunamų dujų. Galbūt šie dujų ištekliai prisidės netgi prie taikos. Uh, užtikrinimo tarp Izraelio ir Palestinos. Kipro ištekliai yra žinomi net ir tuo metu, kai jūs buvote ministru, mielas kolega, jūs e, nemažai pažadų dalinote, tie bandomieji projektai jau yra aktyviai gyvendinami, žinome, kiek jie kainuoja ir kokios yra apimtis, mes tikimės, kad e, tie dujų ištekliai bus naudingi, taip pat ir visai Europai. Konferencija, kurią minėjau, dalyvaus Graikijos, Maltos, Šiaurės Afrikos šalis, tai yra visas viduržėmė jūros regionas. Tačiau svarbiausias klausimas ir toliau lieka susijęs su transportavimo perdavimo infrastruktūra. Konkrečiai tariant, ar norime statyti e, dujotekius, kurie eitų jūrą, ar turėtume apsispręsti ir apsistoti ties suskistintų gamtinių dujų terminalais. Dar konkretus klausimas, kaip elgsimės Turkijos atžvilgių. Dujotekis iš Kipro į Turkiją būtų daug pigesnis, tačiau jau šešis metus iš Azerbaidžiano per e, Turkiją ir Graikiją, Albaniją, Italiją importuojame labai daug dujų. statomas naujas dujotekis ir klausimas yra, ar nepaisant visų teisinių ginčių galėtume plėtoti dujotekių tinklą įtraukdami Turkiją ar ne. Čia kalbama apie milijardinės sumas, kurias galėtume sutaupyti. Aš šį klausimą užduodu labai samoningai daug patirties turinčio ministrų iš Nikosijos. Aš labai norėčiau, kad mūsų dujų tiekimo infrastruktūra būtų modernizuota, įtraukiant taip pat į projektus ir Turkiją. Galbūt tą padarys mano įpėdinis. Mums reikia nepamiršti, kad po kelių metų bus sustabdyta nemažai brandalinių jogainių ir anglimi kūrenamų jėgainių, o elektrą vis tiek turėsime apsirūpinti. Taigi e, reikės priimti atitinkamus sprendimus dėl naudojimų energijos išteklių mišinio. E, ir busimoji komisija, jie prireiks pakankamai nemažai laiko, galbūt pusmečio, kad apsispręstų dėl projektų finansavimo. Aš tikiuosi, kad Junktinės karalystės ir Rotterdamo projektai bus finansuojami. Sąnaudos iš tiesų yra nemažos ir šiuo metu bandomieji projektai ekonomiškai neapsimoka ir mes sutelkėme visas lėšas e, pagal mokslinio tyrimų programą, pagal 2008 metų planus, tačiau investuotojai ir toliau neturi jokio pelno, gamindami elektros energiją, naudojant anglės sulaikymo ir saugomą technologiją ir Rotterdamo bei Jungtinės karalystės projektai yra pirmieji, kurie bus įgyvendinti arba arčiausiai įgyvendinimo etapo. Mes E, užsibrėžime tikslą sumažinti energijos suvartojimą 300 procentų, tačiau e, kol kas tas tikslas yra sunkiai įgyvendinamas. 2012 gruodžio mėnesį, pirmininkaujant Danijai, mes patvirtiname energijos vartojimo efektyvumo direktyvą, tačiau jau tuo metu numatytos priemonės pakako tik tai sumažinti energijos suvartojimą nuo 18 iki 20 procentų. Tai yra nebuvo pakankamos. Dabar valstybės narės turi gyveninti atitinkamą direktyvą. Prieš kelias savaitės mes įspėjimuosius raštus išsintėme dėl starties pažydimo procedūros, nes Liepos mėnesį dar e, valstybės neperkelė šios e, direktyvos nuostatų į savo teisių demokratinė sistema gyvendami negalime imtis kitų priemonių, nei tos, kurios numatytos sutartyje ir tų priemonių mes įmamės. Liepa ir Vokietija gavo atitinkamą įspėjimą į raštą iš mūsų ir pažadėjo per tęsius mėnesius mums pristatyti plačios apimties energijos taupimo koncepciją. Ekspertai sako, kad mm, dar mums liko septyni metai laiko šiems tikslams pasiekti ir pasistengę galėtume tą padaryti ir turime busimam dešimtmečiu nustatyti naujus tikslus. Buvo užduotas klausimas dėl strateginės infrastruktūros objektų pardavimo. BASF įmonė pardavė savo akcijas e, dujų infrastruktūros turimas Vokietijoje 50 procentų akcijų savo tarptautiniams partneriams. Wintershall anksčiau jau 50 procentų priklausė Gazpromui, kai BAS pardavė savo likusius 50 procentų akcijų, dabar visiškai Ši įmonė pateko į Gazpromo rankas e, e, pagal kartelinės teisės nuostatas, e, taip neturėtų būti tokia rinkos koncentracija, tačiau vis tiek klausimas, kaip elgtis toliau. Portugalija parduoda Kinijai savo energijos infrastruktūrą, Italija tą patį daro ir pirkėjas yra Kinija. Graikija tą patį daro ir kol Europa gyvena ne pagal išgalės, mūsų strateginės infrastruktūros šeimininkais tampa uh, Azijos šalis arba Rusija ir tai negali atitikti mūsų strateginių uh, energetinės nepriklausomybės interesų. Jeigu Europos e, vadovų taryba mums suteiktų daugiau galiojimų, mes galėtume imtis atitinkamų veiksmų, kad užkirstume tam kelią, tačiau pagal galiojančią sutartį nieko negalime padaryti. Iš Gazpromo mes daug kritikos susilaukėme dėl e, atgalinio srauto. Pavyzdžiui, jeigu RVE įmonė Gazpromo dujas per Slovakiją parduoda Ukrainai. Tai bent jau iš dalies tai yra Gazpromo dujos, tačiau pagal mūsų teisinę sistemą vadovaujamės principu, kad e, savininkas pats sprendžia, ką daryti su nusipirkamomis dujomis, ar jas naudoja, ar saugo, ar parduoda. Ir RVE, jeigu nusipirko dujas ir už jas sumokėjo, nesvarbu iš ko, iš Statoilo, iš Niderlandų ar iš Gazpromo, RVE gali laisvai nuspręsti, ką su tomis dujomis daryti, parduoti Vokietijoje, jas saugoti ar per Slovakiją parduoti Ukrainai pagal mūsų supratimą susijusi su nusavybės teisė, su kitomis rinkos normomis, tačiau rusai e, to nelabai nori suvokti, tačiau turime jiems aiškiai pasakyti, kad e, tai nieko bendro su e, nieko negali pakeisti Pavyzdžiui, galima tai palyginti su dėžė Bordovino, kuris yra e, nusiperkamas Bruselėje e, ir gali būti išgertas Paryžiuje arba parduotas kur nors į Hamburgą. Ta pati galima būtų pasakyti ir apie naudotų automobilių pardavimą. Ir Rusija tokių taisyklių nepripažįsta, kai kurios valstybės narės su ES e, pasiduoda tinkamam rusų spaudimui, tačiau Vokietija taip tokios nuomonės nesilaiko. Paskutinis pastebėjimas susijęs su tuo, kaip būtų galima tarpusavę palyginti energetiką ir uh, skaitmeninės rinkos aspektus. Mums, kalbant apie infrastruktūrą, tiek energetikos, tiek uh, E, skaitmeninių technologijų srityje reikia visą Europą apimančios infrastruktūros investicijų ir aiškių galiojančių taisyklių. Kitas pastebėjimas e, energijos technikos srityje mums nereikia vytis konkurentų, nes Gazpromo dujų turbinos, tai yra Siemens dujų turbinos yra geriausios pasaulyje. Kalbant apie informacinės technologijas, europiečiai per šviesmečius atsilieka nuo E, amerikiečių ir Azijos valstybių. Taigi čia reikia vytis. Trečias dalykas - energija yra strateginis faktorius dėl apsirūpinimo saugumo ir sąnaudų prasme. Skaitmeninės kompetencijos yra strateginis faktorius daug platesnė prasme. Frankfurt e, Frankfurte e, atidarant paskutinę automobilių parodą mm, pranešimai žiniasklaidoje straipsnių pavadinimų buvo tokie, kad e, išmanusis telefonas, smartphone, e, nugali smartą kaip automobilių ir Google įmonė ketina pradėti gaminti automobilių gamybą. <clears throat> O Todėl informacinės technologijos, skaitinės technologijos yra glaudžiai susijusios taip pat ir su e, kitomis sritimis ir todėl Google byla, mano nuomonė, turėtų būti e, griežčiau nagrinėjama Europos komisijoje. Taigi ačiū ir tikiuosi pasimatysime šiandien vakare. Ačiū komisijos vicepirmininkui už e, dalyvavimą diskusiją, atsakymus į užduotus klausimus. Diskusijų pabaigoje galime konstatuoti, kad e, vienais klausimais sutarėme arba galime nepritarti jūsų mintims, tačiau jūsų asmeninis indėlis e, siekiant e, visą Europą apimančio požiūrio į energijos saugumo klausimus, į energijos vartojimo efektyvumo bendrosios rinkos visapusiško sukūrimo klausimus negali būti įvertinti per aukštai. Noriu pacituoti vieną dalyką, kuris yra mums labai svarbus. Prieš penkerius metus komisijos vicepirmininkas Tingeris e, e, dalyvavo klausimuose mūsų komitete kartu su Envi komitetu ir jis pasakė per būsimosius penkerius metus kartu su jumis noriu prisidėti prie to, kad e, mūsų energetikos politika būtų perkelta į Europos lygmenį. Mums reikia esminių visopriepiančių pokyčių energijos politikos srityje. Manau, kad jūs tikrai daug nuveikite ir norime jums už tai nuoširdžiai padėkoti ir palinkėti sėkmės ateityje. Koordinatorių posėdis prasidės po trijų minučių pertraukos